specialiuoju pacientiniu Sirijai. Ponas Mistūra dirbo įvairiose konfliktų zonose. Jis buvo taip pat, dirbo savo laiku ir Italijos užsienio reikalų viceministru. Pone Mistūra, girdėjome, kad jūs daugiausiai pastangų dedate tam, kad į kovos rajonus būtų galima teikti humanitarinę pagalbą. Daugelį atvejų tai yra neįmanoma, tačiau dabar yra labai svarbu užtikrinti humanitarinės pagalbos teikimą į tas teritorijas, kurių anksčiau ši pagalba negalėjo pasiekti. Alepo miestas yra patekęs į sukilėlių rankas šiuo metu Sirijoje ištisus mėnesius ten buvo kovojama ir dabar deramasi dėl paliaubų, kad būtų galima pradėti teikti humanitarinę pagalbą. Aišku, darybos susijusios su daugeliu klaustukų, tačiau akivaizdu, kad reikia dėti daugiau pastangų, siekiant užtikrinti stabilumą Sirijoje. Taip pat puikiai žinome, kad nemaža dalis Sirijos dabar kenčia nuo vadinamosios islamo valstybės veiksmų ir priespaudos, taigi dėkoju, kad atvykote ir štai, kad e, sutikote su mumis pasidalinti savo mintimis apie padėtį Sirijoje ir būtų įdomu išgirsti, kaip e, ketinate pasiekti, kad tos paliaubos taptų tikrovę, kad gyventojai mažiau nukentėtų Sirija šiuo metu tikrai gyvena labai sudėtingomis sąlygomis. Rusija ir Egiptas bando tarpininkauti, derantis e, e, įvairioms konflikto pusėms. Galbūt sprendimas problemos bus pasiektas ir šalyje. Vėl viskas grįžtų į prastas vežės. Jums suteikiamas žodis. 15 minučių. Jeigu leisite, pirmininkė, kalbėsiu angliškai, nes. Uh, Tai yra ta techninė kalba, kuri daugiausiai naudojama jungtinėse tautose, tačiau jeigu nu, turėsite klausimų e, itališkai, angliškai, e, vokiškai arba arabiškai netgi, tai galėsiu juos atsakyti, tačiau pradėsiu nuo anglų kalbos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju Jums už šią galimybę pasidalinti savo mintimis apie klausimus susijusius su Sirija. Taigi, tam, kad galėčiau atsakyti jūsų iškeltus klausimus, o visi klausimai yra nepaprastai aktualūs. Ir iš esmės jūs nubrėžite tas gairės, kaip aš turėčiau kalbėti apie Siriją. Bet pirmiausia, pažvelkime į kelis faktus. Mes dažnai pamirštame faktus, nes pernelyg dažnai manom, kad tai yra tik statistika ir todėl į tuos faktus nekreipiama pakankamai dėmesio. Konfliktas tęsiasi jau ketveri metai 12 e, e, milijonų žmonių yra reikalingi pagalbos. 7,8 milijonų žmonių yra perkelti, 3,2 e, milijonų pabėgėlių, 1 milijonų sužeistųjų, 200 mokyklų uždaryta, 290 archeologinės svarbos vietų arba sunaikinta, arba smarkiai apgadinta. Tiems, tie iš jūsų, kam yra tekę lankyti Sirijoje, tikriausiai prisimenate, kokia tai buvo puikiai šalis. Jei kam nors atrodytų, kad konfliktą Sirijoje galima būtų įspręsti karinėmis priemonėmis, tai, kas vyksta dabar, parodo, kad tai nėra įmanoma. Karinio sprendimo nėra. Ir visi tą supranta. Ir Asadas ir jo vyriausybė, ir opozicija, ir regionų valstybės. Ar kitos šalis, kurios įsitraukia į visą e, šį konfliktą. Taigi visos konflikto šalis supranta, kad įmanomas yra tik tai taikus sprendimas. Ir siriečiai puikiai tą supranta. Šiuo metu niekas nieko nedaro, lik visi šie klausimai būtų tiesiog retorinio pobūdžio, bet konfliktasgi tęsiasi. Yra du dalykai. Tai yra tai, kad tai yra uh, islamo valstybės veiksmai Sirijoje ir Irake. Ir Antras dalykas, e, svarbus dalykas, svarbus veiksnys, tai yra Amerikos vadovaujama koalicija prieš e, Siriją. Uh, Ir visi šie veiksniai prisidės prie to, kad visi suprastų, kad, kad konfliktas Sirijoje tik naudingas yra islamo valstybė, dėl to, kad atsiranda dėl konflikto vakuumas, kurį ir užpildo e, islamo valstybė. Karinio sprendimo nėra. Taigi, gali, kokį politinį sprendimą galime būtų surasti? Ką nuveikė mano misija? Iš savo garbingų pirmtakų, iš Kofeiano, Nano į uh, e, Lachbrinydį, aš supratau, kad reikia imtis labai svarbių tarptautinių iniciatyvų tam, kad visi E, visos suinteresuotos šalis regione pradėtų politinį dialogą. Ir buvo parinktas labai svarbus komunikatas, Ženevos komunikatas. Ir vyko dar dvi konferencijos, po kurių dėja mes nesusilaukime konkretesnio sprendimo. Bet tų konferencijų metu buvo siekime tų pačių tikslų. Aš š, siūlyčiau susitelkti ties trimis sritimis. Pirmiausia, ką galime padaryti tam, kad nutrauktume smurtą. Mes matėme, kokie yra skaičiai. Ir Sirijos žmonės sako, gana jau mums viso šito karo. Mes nebegalime jo pakesti. Antra. Tai yra su humanitarinė pagalba susiję klausimai. Tai yra visos mūsų pastangos padėti po ketverių metų šiems žmonėms, kurie uh, turi gyventi tuomet, kai juos puola iš visų šalių ir dabar prie tų puolančių, puolančių prisidėjo dar ir islamo valstybė. Ir jei atsirastų kokia nors galimybė plėtoti politinį dialogą tarp siriečių, mes turėtume panaudoti tą galimybę. Suprantame, kad negalima pernelik ambicingai siekti pažangos, nes ne, net negalime kalbėti apie trečiąją Ženevos konferenciją. Mes turime žengti žingsnis po žingsnio. Ir todėl ir buvo pasirinktas Alepas. Ir visi man sako, jūs matyt išprotėjote, nes al, situacija Alepė yra ko gero pati sudėtingiausia ir niekas neleis tenai renkti jokios kon, o, konferencijos. Bet būtent dėl to ir reikia tenai surinkti tą renginį, dėl to, kad Alepas yra tik, tam tikras mikrokosmosas, kuris atspindi visas problemas. E, e, jame atstovaujama yra visoms ir e, religinėms koncesijoms ir visoms nuomonėms. Ir jei situacija tenai pas, uh, pasidarytų visiškai neįmanoma. Jeigu tos darybos suž, o, o, sužlugs, tuomet pusė milijono pabėgėlių a, a, turės pasitraukti į Turkiją ir prisidėti dar prie daugiau nei 3 milijonų jų turimų pabėgėlių. Taigi, todėl mes ir patikėme savo pasiūlymą išaldyti padėtį Alepe, nenutraukti ugnį nes žinome, kad ugnies nutraukimas jau turi tokią pra, gan prastą reputaciją, nes e, žinome, kad yra, yra, yra buvę tokių atvejų, kai kokiame nors mieste gyventojai e, tiesiog buvo priversti pasakyti, kad viskas, daugiau situacijos niekas nebekontroliuoja. Ir Alepe mes norime, kad tiesiog būtų nutrauktas nuolatinis bombardavimas ir apšaudimas. Antra, mes suprantame, kad kova su terorizmu e, yra mūsų prioritetas. Ir tai yra prioritetas ir Sirijoje, ir Irake. Mes žinome, kad yra ir jungtinių tautų rezoliucijos numeris 2170 ir numeris 2178. Tenai kalbama apie kovą su terorizmą. Be to, reikia padaryti viską, kad e, iš ūsinio atvykstantis asmenės neįsitrauktų į kovą, ir, nes tokių kovotojų yra abiejose e, konfliktų pusėse. Dabar iš politinės perspektyvos. Esu išminėti, kad dabar visi jau yra nusivylę, praradę viltį Ir kažką reikia daryti tam, kad žmonės vėl patikėtų, kad bandoma yra bent jau kažkiek apriboti smurtą, jį kažkiek sumažinti. Ir todėl mes ir, tam yra skirta ta, ta išaldymo, Alep, Alepo išaldymo iniciatyva. Ir tas, ta išaldymo iniciatyva nėra klasikinė prasme, ta, nėra tai, kai kas yra suvokiama kaip ugnies nutraukimas klasikinė prasme. Ir mes suprantame, kad Alepas gali tapti tam tikrų simbolių. Ir jau atėjo laikas iš tikrųjų mažinti smurtą. Kaire taip pat įvyko susitikimas, Maskvoje taip pat e, įvyko susitikimas skirtas Sirijai ir abu šie susitikimai nebuvo tobuli dėl priežasčių, kurių aš negaliu dabar paaiškinti. Bet vis tiek, kiekvienu atveju, kai matome, kad tęsiamas yra dialogas, kad yra gaunamas kažkoks politinės pagreitis ir kad jeigu tame dialoge dalyvauja Sirijos ir vyriausybės ir opozicijos atstovai, kad ir kokia tai būtų opozicija, tai jau yra geriau nei nieko nedarimas. Nes alternatyva yra kovos pratesimas kovos karo, kurio niekas negali laimėti. O pralaimėjusių pusėje bus pirmiausia taikus gyventojai. Taigi mes šiuo metu planuojame imtis visų įmanomų žingsnių, pasinaudodami jungtinių tautų turimą galę tam, kad mes laipsniškai susitikimas po susitikimo bandytume tiesiog sukurti kažkokį pagreitį, kuris padėtų mums surasti kažkokią politinę formulę. Ženevos komunikate nurodytas konflikto pagrindas jau nebe, nebetinka, nes atsirado naujų veiksnių. Ir aš manau, kad mes atsižvaldami į tuos veiksnius turėtume ieškoti formulės, kuri padėtų mums įtraukti į taikos procesą visus. Ir mes jau turime kelis pasiūlymus. Ir kai kurie iš šių pasiūlymų yra realistiški. Ir visi tie pasiūlymai prasideda nuo tų pačių žodžių. Reik, pirmiausia, reikia nutraukti uh, smurtą. Po to reikia siekti politinio sutarimo. Uh, kuris būtų priimtinas visoms mažumoms ir daugumai be abejo. Ir po to galima būtų pradėti kalbėti apie naujus rinkimus ir po to galbūt apie kitokią padėtį Sirijoje. Bet iki to dar toli. Bet galiu Jums pasakyti, kad Sirijos gyventojai yra nepaprastai pavargę, nes Ir tai yra labai paprasta suprasti, nes tas konfliktas sukuria mhm. didžiulė, didžiulės kančias, o galo to konflikto nematyti. Ir dar vienas svarbus dalykas - Europa. Mums reikia Europos. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad susitikimas su ES užsienio reikalų ministrais ir Federika Mogherini buvo svarbus, nes aš supratau, kad visi jie puikiai supranta, kad per Euro, jungtinės tautas ar kaip nors kitaip, Europos šalis turėtų prisidėti prie to, kad būtų atkurtas stabilumas Sirijoje. Ir vienas iš būdų e, prisidėti prie bendro proceso yra parengti intervencijų paketą. Įsivaizduokime, pavyzdžiui, kad ta mūsų išaldymo iniciatyva Alepė nepasi, nepasiteisintų. Įsivaizduokite, kad bus. Bet jeigu pavyktų nutraukti smurtą Alepe, mes turime iš karto turėti galimybę jiems pasiūlyti pagalbą tam, kad žmonės ne tik Alepe, bet ir visur kitur suprastų, kad, kad taikiai gyventi apsimoka kur kas labiau. Nekantrai dabar lauksiu jūsų klausimus, į kuriuos su malonumu atsakysiu. Labai ačiū už tai, kad papasakote, kas vyksta serijoje. Dabar pirmiausia, ponas Plenkovič. Ačiū pirminkė, ponė Demastūra. Ačiū už išanginius komentarus. Aš pamenu jūsų darbą ir Kroatijoje. Jau beveik prieš 20 metų ir Bosnijoje ir Hercegovinoje. Iš tikrųjų, jūs turite daug patirties dirbti įvairiose pasaulio vietose, kur reikia valdyti, suvaldyti krizės. Jūs minėjote, kad Alepas yra e, chrestomatiškas jūsų požiūrio pavyzdys. Tačiau jūs minėjote, kad daugiau kaip šimtas žmonių buvo e, nužudyta iš tarp jų ir 30 vaikų. Gal galite pateikti savo vertinimą dėl Asado vyriausybės ir režimo būklės, turint galvoje, kad Alepas yra opozicijos pajėgų rankose. Kaip jūs vertinate kiek patikimas, patikima pašnekas dalyvė yra vyriausybė siekiant tęsti darybas Ženevoje. Ačiū toliau, ponas Hautas. Labai ačiū pirmininkė, dėkoju, kad atvykote pas mus pasikalbėti ir esate pasirengęs pasidalyti savo mintimis. Aišku, mes labai e, smarkiai remiame jūsų darbę, mes daug kas sustikome su opozicijos E, pozicijos atstovais ir kai jie sako, ką jūs dar galite padaryti, mums labai sunku rasti atsakymą į tokį klausimą. Noriu paklausti apie Lepą taip pat. Jūs, jūs minėjote, kad tai, kas yra siūloma, nėra paliaubos. Bet užsienio reikalų ministras e, Sirijos režimas e, sakė, kad jie yra pasirengę padaryti Alepę tą, ką yra padarę Homse. Kaip jūs suprantate jo poziciją? Kaip aš suprantu, tai Sirijos vyriausybė iškėlė sąlygas, kad e, sukilėliai pirmiausia sudėtų ginklus. O tai yra kliūtis sustarimui dėl Alepo. Ar apie tai kalba Asado režimas ar antra. Jūs nekalbėjote apie Irano vaidmenį. Daug kas sakot, Hezbollah, šito milicija ir kiti apmokyti e, Irane vaidina svarbu vaidmenį kovose Sirijoje. Praėjusią savaitę Irano revoliucinė gvardija pasisakė, kad Irano vyriausias e, lyderis liepė įdėkti raketų e, stovyklas Sirijoje. Nežinau, kiek jūs apie tai žinote, kiek Iranas daro įtaką Sirijai. Ar keletą tokį klausimą pokalbėse su Iranu ir kokiu mastu Iranas, Asadas ir Hezbollah sudaro vieningą frontą ir ką dėl to galėtų padaryti Europa. Ir galiausiai Baširo Asado ir opozicijos atstovai sutarė tęsti darybas Maskvoje, tačiau kol kas nenustatyta data, kiek aš suprantu, prašom pasakyti, ar kas nors naujo šiuo aspektu, kaip suprantu, Sirijos politinė opozicija šiuo metu nesuturė, nepritarė Rusijos iniciatyvai. Ir kol kas sutarta yra tik tai apskritai renkti darybas. Kaip tai vertinate, yra galimybė, kad Sirijos opozicija, kurią atstovauja, pavyzdžiui, e, koalicijos vadovas yra nusaikesnė E, šalis tarp visų sukilėlių, kad galėtų dalyvauti darybose, kokių sąlygų reikia, kad tai įvyktų. Ačiū. Ačiū. Turime netrumpą sąrašą norinčių kalbėti, todėl prašau kolegų kalbėti, kad galima trumpiau, neilgiau kaip 3 minutės. Panas Hakė. Atsiprašau, pirmininkė, neaiškiai išgirdau savo pavardę. Na, tai pasitaiko su malandiškomis pavardėmis. Ačiū už galimybę pasikalbėti su mumis labai svetinga tema, dėl kurios kyla labai fundamentalus klausimai dėl Europos vaidmens. Turint galvoje tą barbariškumą, ir, e, kuris vyksta ir Sirijos žmonių kančias. Malonu, kad kalbėjote apie užsienio kovotojus abiejose pusėse, tai turbūt reiškia, kad jūs e, suprantate, kokį vaidmenį vaidina Iranas ir kitos valstybės tarpininkės. Taip pat jūs mm, sakėte, kad reikia vertinti visas galimybės, kaip sumažinti Sirijos žmonių kančias ir smurtą. Ką tai reiškia Asado vaidmeniui? Kitas klausimas Ar yra koks nors scenarius, pagal kurį jūsų manimų darybos su islamo valstybe galėtų įvykti? Ir paskutinis dalykas. Kaip jūsų nuomonė situacija Irake ir Sirijoje yra susiję ne tik priežasčių prasme, jūs minėjote vakumą, kuris liko Sinijoje, kurie išaugo islamo valstybė ir sukomplikavo situaciją, tačiau taip pat ir humanitarnės krizės plitimo ir daug, daugelį frontų, reikia, kuriuose reikia kovoti su islamo valstybė ir kokie iššūkiai kyla visam regionui. Ačiū. Ačiū. Panas Pejon. kuris yra vidurio rytų koordinatorius. Ačiū už tai, kad atvykote pas mus. labai aiškiai pasisakėte. Aš turiu keletą klausimą. Jūs iš pradžių sakėte, ir mes gerai suprantame jūsų poziciją, kad nėra karinio sprendimo galimybės. Kol kas kai kas yra e, ilgisi tai tos situacijos, kai Asadas e, naudoja cheminius ginklus, kitur buvo naudoti kariniai e, sprendimai. Dabar turime karinę koaliciją, aišku, kuris siekia kitų tikslų, jai vadovauja Junktinės valstijos. Ar dėl šios, ar jūs manote, ar įvairios šalis dalyvauja, kaip ne, mums čia kolegos karinis sprendimas. turėtų atsirasti ir ne, negalėtume svarstyti kažkokios tai karinės e, galimybės vėliau nes humanitarinės ir diplomatinės pastangos yra kaip e, tiesiog e, gipsas ant lūžusios kojos. Jūs minėjote dėrybas. Ar galime tiksliau pasakyti, koks būtų tų dėrybų tikslas šiandien ir Ir aišku, čia būtų daug sąlygų reikėtų mažinti apsiginklavimą, nutraukti ugnį. Ir būtų galima įtikinti vien, ir vieną šalį, ir kitą, kad e, toks tarpusavio pasitikėjimas būtų e, kažko vertas. Ačiū toliau, panė Lochpiller. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Misirata, už jūsų žanginę kalbą. Tris klausimus turiu. Minėjote 29 dieną pasibaigusius pokalbius Maskvoje ir buvo ten sutarta dėl tam tikrų principų, kurių turėtų laikytis abi šalis. Pavyzdžiui, dėl teritorinio vientisumo, kovos su terorizmu Sirijoje, tačiau pozicijos, Sirijos opozicijos lyderiai tame sustikime nedalyvavo. Ar matote galimybių, kad Sirijos opozicija įsitrauktų į šias diskusijas? Antras klausimas. Iranas atlieka labai svarbu vaidmenį Sirijos konflikte. Šių Ženevoje Irano atstovai taip pat nedalyvavo. Ar matote galimybių įtraukti Irano atstovus į būsimas darybas? Ir paskutinis klausimas. Sus susijus, susijęs su <clears throat> teisingumo, e, atskaitomybės ir taikos užtikrinimo dilema, kaip užtikrinti atskaitingumą, klausimų įtraukimą į darbo tvarkę, e, galbūt reikėtų kažkokį naują formato teismą įsteigti, nes dabartinis e, tarptautinis baudžiamasis teismas, jo veikla patekus yra į paklausėte, ponas Borgėčio dabar turėtų kalbėti, tačiau jis kalba telefonu, tai suteiksime žodį poniai Gomes, bet ne, prieš jau ponas Borgėčio baigė kalbėti telefonu. Ačiū. Pane Mistūra, aš taip pat norėčiau padėkoti už jo įženginės mintis mano vertinimu jūs nepakankamai paminėjote pabėgėlių klausimą ir problemą. Ir šį klausimą galima būtų sėti taip pat ir su ES išorės sienų apsauga, nes kyla pavojus, kad tarp pabėgėlių galėtų įsimaišyti patvykstančių į Europą e, ir taip pat patenkančių nelegaliais būdais galėtų įsimaišyti ir teroristų. Ar galėjote įsitikinti vietoje, koks yra šios problemos mastas ir kokiu priemonių galėtumėte pasiūlyti Europos Sąjungai tam, kad būtų galima spręsti kontrolės klausimus ir tų e, teroristų e, patekimo infiltravimosi klausimą į Europą. Taip pat jau buvo galima nekartą įsitikinti, kokia grėsmė kyla įvairių, įvairioms religinėms mažumoms Sirijoje, pirmiausia turiu menį krikščionių mažumą ir mane betarpiškai yra kreipiasi krikščionių atstovai, todėl tiek Europa, tiek visas likęs civilizuotas pasaulis netidėliotinai turėtų imtis veiksmų. Taigi kokiu iniciatyvu reikėtų dabar imtis tam, kad krikščionių persekiojimas e, artimuosiuose rytuose taptų rimtų mūsų politinės darbo atvarkės klausimų, tam, kad jungtinės tautos ir kitos tarptautinės organizacijos galėtų skirti tam pakankamai dėmesio ir konkrečių veiksmų, o ne vien tik tai deklaracijomis kalbėti. Ačiū, ponė Gomis dabar. Malonu Jūs matyti, ponė Dimistūra. Mano klausimas susijęs su Sirijos opozicija, nes mano vertinimu procesas vystosi neigiamą linkme, nes Sirijos opozicija kaip vienalytė neegzistuoja, egzistuoja fragmentuota susiskaldžiusi opozicija, ar yra kokia nors sanglaudos galimybė ar kokia nors nacionalinė platforma, ties kurie galėtų susitelkti opoziciją. Kitas klausimas susijęs su e, islamo valstybės ir Asado režimo tarpusio santykiais, nes islamo valstybė tikrai nėra kažkokia tai Sirijos gyventojus atstovaujate organizacija, tai yra kažkokia tarptautinė koalicija, ar nežinia kaip ją reikėtų pavadinti, neseniai iš Irako Kurdistano gavau informacijos, iš kurios galima daryti išvadą, kad Asado režimas ir Islamo valstybė žaidžia ranką rankon kartais. Na ir galiausias klausimas susijęs su Turkija. Prieš kurį laiką lankiausi pabėgėlių stovykloje. Turkija ir Turkija teikė parmą Lepo miestui, kur pozicija kovoja su Asado režimu ir dabar kovoja, tačiau Tačiau kita pobūdžio informacija yra ta, kad Turkija tarmiai teikia paramą islamo valstybei tam, kad jie giliau e, tvirčiau įsitvirtintų Irake ir Sirijoje. Ką apie tai galite pasakyti, turint omenyje, kad be Turkijos čia mes šiame konflikte taip, konflikte taip pat neišsiversim. Posnart. Ačiū, esate teisus. <clears throat> Ši, šis, šio konflikto karinėmis priemonėmis spręsti negalima, tačiau politinis sprendimas taip pat e, menkai tikėtinas, nes islamo valstybė šitame konflikte taip pat yra labai rimta jėga ir ji nepritarė e, taikiam konflikto sprendimui. Taip pat čia turime reikalų su susiskaldžiusią e, Sirijos opoziciją arba apskaitai susiskaldimu į atskiras grupės, tai tarkim, krikščionys kaip religinė grupė remia e, alavitus, galbūt dėl tos pačios priežasties, dėl kurios Irake rėmė Huseino režimą, dėl to, kad tas režimas suteikdavo joms, jiems atitinkamą apsaugą. Taip pat e, sunitai yra labai smarkiai susiskaldę ir egzistuoja įtampa taip pat tarp Izraelio ir Arabo arabų valstybių ir požiūris atskiros arabų valstybėse į šį konfliktą taip pat yra skirtingas. Ar manote, kad Irano dalyvavimas sprendžiant konflikte yra būtinas? Tai yra pirmas klausimas. Antras klausimas, ar manote, kad tik dėrybų keliu galima šį konfliktą išspręsti? Ir kaip dėrybų keliu bus galima spręsti? Uh, tokius klausimus kaip Asadų šeimos um, likimą, išlikimą Sirijos valdžioje ir tai yra taip pat susijęs su uh, alavitų dominavimu. Taip pat uh, tas mirtinas susipriešinimas tarp palavitų religinės bendruomenės krikščionių ir likusios Sirijos dalies, kaip būtų galima apjungti šias jėgas tam, kad jos bendrai galėtų kovoti su islamo valstybė, kuri vadovaujasi islamo fundamentalistiniais principais. Ačiū. Ačiū pirmininkė. O Smitas sako, pasistengsiu nekartoti užduotų klausimų ir e, tikrai manau, kad dauguma šio komiteto narių pritarė jūsų taikos užtikrinimo pastangoms, kalbant apie Ženevos komunikatą. Ar galėtumėte mus patikinti, kad e, jums dabar svarbiausias klausimas pasiekti, kad būtų suformuota perinamo laikotarpio vyriausybė ir siekis užšaldyti konfliktus atskirose vietose ir po to jau siekti tolesnės pažangos. Aš asmeniškai abejoju, kad tai padėtų spręsti problemą, galbūt vyriausybė pasinaudotų konflikto užšaldymu tam, kad perdislokuotų, pergrupuotų savo paėgas ir po to galėtų smogti naują jėga ir ar e, opozicijai galėtų būti naudingas tas konflikto užšaldymas. Taip pat kalbant apie e, teisinį statusą <clears throat> tokio konflikto užšaldimo. Ar būtų galima jungtinėse tautose kažkokiu teisės aktu įtvirtinti tokio pobūdžio ugnies nutraukimą ir jo laikymas ir nesilaikymo principus bei e, atitinkamų sankcijų taikymą. Taip pat noriu paklausti, kokios pastangos dedamas kalbantis su Saudo Arabijos, Irano, kitų valstybių, kurios suinteresuotos yra šiame konflikte atstovais tam, kad sprendimas būtų ilgalaikis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau atvirai Jums pasakyti, kad mano galva Jūs nesate tikrasis politikas, nes aš skaičiau jūsų gyvenimo aprašymą ir matau, kad jūs gyvenate iš konfliktų, taigi jūs turėtumėt būti, būti suinteresuotas tuo, kad konfliktas tęstųsi kuo ilgiau, nes jūs būtent konfliktais ir užsiimate. Jūs sakėt, kad karinio sprendimo nėra, bet iš kur jums tai yra žinoma, nes juk žinome, kad yra senasis e, posakis, kad e, be abejo viskas yra neįmanoma, tol kol kas nors to nepadaro. Ir jei mes parimtume, e, ar jei ponas Asadas susi, susilauktų finansinės paramos, jis galėtų baigti konfliktą labai greitai. Ir mes suprantame, kad, kad jei net ir, ir vyks dėrybos, tuomet uh, konfliktas tiesiog bus e, išaldytas. Žinome, kas įvyko Čečenijoje, tenai e, ilgus metus vyko konfliktas ir po to buvo imtasi kardinalių priemonių ir pagaliau, žiūrėkite, šiandien e, Čečenija klesti. Tai gal reikėtų ir Asadą paremti. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau prisiminti arabų pavasarį 2011 metais. Tuomet Sirijos gyventojai taikiai penktadieniais išeidavo į gatves ir protestuodavo. Tai kokią klaidą mes padarėme 2011 metais? Ar buvo įmanoma ką nors padaryti, užkirsti kelią šiam konfliktui? Gal jungtinės tautos, o gal mes turėjome kažką daryti kitaip, nei padarėme? Gal konfliktas Sirijoje įsismarkavo dėl, dėl to, kad tuo pat metu Libijoje vyko karas ir tarptautiniai visuomenė rūpėjo tas karas ir visi apie Libiją buvo pamiršę. Taigi aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar mes negalėtumėme pasimokyti iš to, kas įvyko Libijoje, Sirijoje, kaip galima būtų už, u, užtikrinti, kad tokios situacijos nebesikartotų ateityje. Aš atsimenu, kad uh, dar tais laikais, 2011-2012 metais, aš reguliariai kalbėjau apie tai, kad turėtumėme nepamiršti to, kas vyksta Sirijoje. Negalime viso dėmesio stelti vieną įvykius Libijoje. Dėkoju. Norinčių pasisakyti yra labai daug, todėl aš dėja nebegaliu priimti papildomų prašymų. Ponas Schaffhauser, jūs mums sakote, kad visos kovojančios pusės turėtų susėsti prie darybų salo, bet tai ir Prezidentas Asadas tą patį sako. Ar jūs turite konkretesnių veiksmų programą, nes taip iš tikrųjų nuo to turėtų prisidėti diskusija, bet neaišku, kaipgi galima būtų prieiti prie to dėrybų stalo. Antras klausimas. Ar jūs pritarite tam, kad iš esmės jūsų pagalba da, taip vadinamai demokratiniai opozicijai buvo taip pat naudinga ir islamo valstybei. Nes e, tai iš esmės, teikdami pagalbą tai demokratinė pozicija, mes taip pat tam tikrą prasme padėjome ir is, islamo valstybei. Ir kaip toliau, kaip ponia Gomes, norėčiau paklausti jūsų, ką jūs manote, kaip vertinti Turkijos vaidmenį man Aš kalbėjau su vienos nevyriausybės organizacijos pirmininku ir jisai sakė, kad alavitai turi tamprių ryšių su krikščionimis. Kaip jums atrodo, kaip galima būtų praktiškai pasinaudoti šiais ryšiais? Štai tokie mano klausimai. Dėkuoju. Ačiū, panė pirminkė. Jungtinės tautos paprašė e, tapninės bendruomenės surasti pusantro milijo, milijardo eurų tam, kad galima būtų spręsti situaciją Sirijoje. Ir žinome, kad dabar, kai e, atsirado bar, barbariškos radika, radikalų grupuotės, tokios kaip islamo valstybė, situacija dar labiau pablogėjo. E, Asado pozicijos sutvirtėjo, žinome, kad į Turkiją ir į Jordaniją plūsta pabėgėliai. Ar jums iš tikrųjų atrodo, kad po to, kai atsirado tokie radikalai kaip Basamo vyriausybė, dar galima tikėtis viską spręsti taikiai? Ir antras mano klausimas yra, kokį vaidmenį Izraelis vaidina šiame konflikte? Ačiū ir dėkuoju ambasadoriui už tai, kad jūs uh, Dirbate e, šioje labai sudėtingoje srityje. Krizė iš tikrųjų tęsiasi jau ketvirti metai ir yra nepaprastai sudėtinga. Prieš kelias dienas, gal savaitės, pamatėme šiokių tokių ženklų, kad pasikeitė vakarų pozicija da, bas, a, Asado požiūrių atžvilgių. Iš pradžių jūs prisiminate, kad vakarai laikėsi tokios pozicijos, kad negali būti jokių dėrybų, tol kol Asadas neatsistatydins. O dabar mes matome, kad vakarai rodo šiokių tokių ženklų, kad vis dėlto reikia dėrėtis su Asadu e, dėl dar nesukurto taikos proceso. Ir norėčiau jūsų paklausti, ar toks poslinkis supaprastina jūsų darbą, ar kaip tik atvirkščiai apsunkina jį. Ir antras klausimas, aš tikiuosi, kad jūs mane gerai suprasite. Kofi Ananas ir Lagdar Brahimi, jūsų pirmtakai, arba garbus politikai. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galėtumėt padaryti po to, kai tokie, tokiems svarbiems iškiliems politikams nepasisekė, nepavyko išspręsti konflikto. Ir aš taip pat norėčiau užduoti klausimą. Po to, kas įvyko Golanų e, aukštumose ir kitų įvykių, po to, kai 11 jungtinių tautų darbuotojų žuvo per Izraelio apšaudimą. Libane. Kaip jums atrodo, ar konfliktas jau persimetė į Libaną ar ne? Ir kaip jūs vertintumėt Hezbollah vaidmenį? Kiek aš suprantu, Sirijos opozicija yra susiskaldžiusi ir opozicija pasvetina daugybę įvairių jėgų. Tarp jų yra ir teroristų. Tai ir mes matome, kad skirtingos šalis remia skirtingas grupuotės. Kaip jūs vertintumėt uh, E, tokią susikloščiusią situaciją. Pone Ajala Sender. Dėkuoju, pelningai pirmiausia, aš norėčiau padėkoti ponui Domistūrą. Jūs šiek tiek vilties mums suteikėte, nes iš tikrųjų situacija yra nepaprastai sudėtinga. Jūs minėjote, kad Sirijos žmonės yra nepaprastai pavargę nuo šio konflikto. Galbūt dabar jie bus labiau pasiruošę išgirsti jūsų raginimus išaldyti konfliktą. Bet labai sunku bus nustatyti sąlygas, pagal kurias uh, turėtų būti gyvendinama ta iniciatyva. Kaip mes galime Jums padėti? Jūs minėjote, pavyzdžiui, tai, kad mes turėtume parengti pagalbos paketą. Minėjote, kad dėrėjotės ir su ponia Mogerinė. Taigi, kągi konkrečiai mes galėtume padaryti tam, kad galima būtų užtikrinti, kad būtų laikomasi ugnies nutraukimo. Aš labai norėčiau tikėtis, kad Jums pavyks e, pasiekti uh, ugnies nutraukimo alepę. O kur toliau galima būtų taikyti panašią iniciatyvą? Dėkoju. O dabar ponui Domestūrą suteiksiu galimybę atsakyti į pateiktus klausimus, nes klausimų buvo iš tikrųjų labai daug, prašau. Aš esu dėkingas Jums už visus šios klausimus. Kai kurios panašius klausimus aš tenksiuos apjungti ir pasistengsiu kiek įmanoma atsakyti įsamei. Atsakinėsiu klausimus taip, kaip jie buvo man užduoti ir atleiskit man, jeigu aš kažką pamiršiu ir praleisiu. Taigi, Alepo pavyzdys ir tai, kad neseniai buvo tūkstantį žmonių nužudyta. Tenais taip iš tikrųjų. Ir uh, raketas šaudė opozicija, o ne vyriausybės pajėgos, kaip buvo anksčiau. Mes matome, kad raketos atskrido iš kitos pusės. Noriu vieną dalyką pasakyti labai aiškę. Triš, du trečdalius Alepo teritorijos kontroliuoja vyriausybė o vieną trečdalį opozicija. Taigi situacija yra kitokia, kaip, nei, kaip jūs nupasakojot. Ir opozicija kontroliuoja tik tai labai nedidelę Alepo teritoriją. Aš jums galiu parodyti šį žemėlapį ir gal jums pasidarys aiškiau, nors suprantu, kad pamatyti bus nelengva. Matote, tai, kas pažymėta juodai, yra kontroli, teritorijos kontroliuojamos islamo valstybės. Taigi Alepas iš tikrųjų yra nepaprastai svarbi simbolinė vieta. Ir panašu, kad mes šiuo metu stengiamės, bandome gyvendinti neįmanomą misiją. Bet manome, kad ji gali vis tiek e, būti labai svarbi. Taigi vieną trečdalį Lepos kontroliuoja pozicija, du trečdalius e, e, vyriausybė, aplinkurio Denustra ir ISIS. Ir Islamo valstybės pajėgos yra tik 20 km nuo Alepo. Jei miestą visiškai užvaldytų, e, užimtų vyriausybė, tuomet šimtas tūkstančių žmonių pabėgtų iš jo. Jei e, islamo vyriausybei pavyktų uh, užkariauti miestą, tuomet tokių aukų ir pabėgėlių būtų dar daugiau. O jeigu opozicija perimtų iniciatyvą, tuomet opozicija, ko gero, jį visiškai sunaikinti. Ir jei jums yra tekę būti e, Alepe, jūs suprasite, kodėl Alepas yra nepaprastai svarbi vieta. Ir aš taip pat lankiausi ir Holmes mieste. Aš per 45 metus mačiau 25 konfliktus, įskaitant ir Dubrovniką, ir kitas vietas, kur veikia teroristai. Tačiau Holmesas buvo visiškai siaubingas vaizdas, jis buvo visiškai, visiškai sunaikintas. Ir todėl mes turime daryti viską, kad e, tai nepasikartotų. Taigi situacija yra sudėtinga ir tai, kad Alepė žuvo neseniai tiek daug žmonių, dar kartą parodo, kad reikia imtis veiksmų. Ir paprastai, kai kalbame kai apie nenumatytas aukas karinė prasme, tuomet tai yra baisus dalykas. O čia mes kalbame apie tą netiesioginę tokią, netiesioginį poveikį. Atsimenate, kas vyko koba, Kobane. Tuomet niekas nenorėjo įsikišti, bet, bet Kobanas išgyveno ir iš esmės ten viskam vadovauja viena moteris tai, kad Alepas dabar susilaukė tarptautinės visuomenės dėmesio, padėjo mums uh, uh, užkirsti kelią tam, kad padėtis dar labiau pablogėtų. Nes mes dar gruodžio mėnesį apie tai kalbėjome, kad, uh, kad būtent dėl mūsų veiksmų dar niekas neužėmė Alepo. Toliau sąlygos. Šankstinės sąlygos. Kai aš pateikiu pasiūlymą e, gyvendinti e, Alepė išaldimo iniciatyvą, Sirijos vyriausybė pradėjo kalbėti apie šankstinės sąlygas. Pavyzdžiui, apie tai, kad užsienio kovotojai turėtų e, pasitraukti iš šalies arba kad jie turėtų sudėti ginklus arba tai, kad jie turėtų pripažinti, kad vyriausybė kontroliuoja padėtį mieste. Taip, iš tikrųjų, tie principai iš tikrųjų yra geri. Taip, iš tikrųjų, kovotojai iš užsienio neturėtų kovoti tenai. Ir vieną dieną, ko gero, mes Sirijoje ir neturėsime tų e, teroristų. Apie tai kalbama ir rimtinių tautų rezoliucijose. Ir vieną dieną Sirija bus e, e, vieninga, niekas nenori jos skaldyti, jos dalinti. Bet pirm, pradėti mes turime nuo e, reikalavimo nebenaudoti sunkiosios artilerijos mieste. Taigi, iš tikrųjų, jei žengsime tą pirmąjį žingsnį, tuomet galėsime pasiekti viso, visų tų dalykų, kurių reikalauja dabar Sirijos vyriausybė. Tai yra tai, kad nebūtų užsienio kovotojų, nebūtų teroristų ir kad viskam vadovautų viena vyriausybė. Uh, Taigi, dėrybos tęsiasi, niekas nesitikėjo, kad viską spręsti pavyks labai greitai ir paprastai, niekas nesitikėjo, kad Sirijos vyriausybė atsisakys savo pozicijos, bet mes taip pat tęsime darbą. Tikrai dar nepasiduosime. Iranas. Iranas yra nepaprastai svarbi šalis. Tai, kad jis, jisai dalyvauja tame, kas ten vyksta, yra akivaizdu ir Hezbollah įsitraukė į kovas Ir prieš kelias mėnesius atrodo, kad opozicija e, galėjo laimėti, nes tuomet situacija e, mūšio e, laukia pasikeitė ir apie tai kalbėjo įvairūs analitikai. Ar Iranas galėtų dalyvauti siekiant sprendimo Sirijoje? Be abejo, be Irano, be Saudo Arabijos, be Turkijos, be Rusijos ir JAV Be viso regiono mes nesugebėsime sukurti pakankamai kritinės masės, kad galėtume pakeisti situaciją Sirijoje. Bet Iranas be abejo turi dalyvauti. Toliau. Susitikimas Maskvoje. Man atrodo, kad tas susitikimas buvo gera iniciatyva, nes Rusijos vyriausybė gali įtakoti Sirijos vyriausybę ir jų įsitraukimas į šį procesą ir jų poveikis ir jos vyriausybei yra svarbus veiksniai. Labai dažnai mes kviečiame Sirijos vyriausybės atstovus į kokius nors posėdžius, o jie tiesiog neatvyksta nes e, na, mes turime kalbėti apie tai, kokia turėtų būti uh, vieni, uh, vieninga vyriausybė. Tai yra ta vyriausybė, kuri atstovautų visoms jėgoms. Toliau Sirijos opozicija, oficiali uh, Sirijos opozicija. Al-Khatibas, pavyzdžiui, iškilus opozicijos atstovas nedalyvavo pas, tame susitikime ir tai nebuvo labai gerai. Uh, Bet vis tiek tai, kas įvyko Maskvoje, buvo labai įdomus ir svarbus žingsnis į e, priekį. 11 punktų mes aptarėme ir galima taip iš tikrųjų, galbūt dėl, dėl kurių dėrėtis, bet kai kurie iš jų atitiko ir Ženevos komunikatą. Yra be abejo ir fatalistų, kurie ta, e, sako, kad mes palauksime, kol viskas nusiramins, kol viskas e, kažkaip išsispręs, bet mes matome, kad konfliktas neišsisprendžia ir kad dar po pusmečio mes turėsime dar 300 tūkstančių žuvusių ir kągi man tada reikės eiti į jungtinės tautas ir sakyti, kad reikia skubios intervencijos. Taigi tai, kas įvyko Maskvoje, buvo svarbus žingsnis ir jungtinės tautos turėtų pratesti tą darbą. Bet kuriuo atveju, bet koks pagreitis šiame procese yra svarbus. Ką jūs galite padaryti? Jūs neprašėte, neklausėte manęs iš esmės apie tai. Bet kągi jūs galite padaryti? Būtų labai gerai, jeigu Europos parlamentas aiškiai pasakytų, kad karinio sprendimo nėra, kad jūs tą pripažįstate ir kad mums reikia įgyvendinti uh, ugnies išaldimo nutraukimo iniciatyvą Alepe. Mums reikia, kad susidarytų pakankama kritinė masė tam, kad e, ta iniciatyva nenugarmėtų į, e, į, į e, istorijos šiukšliadėžę. Ne, Nes jeigu nieko, dėlsime, jeigu nieko nedarysime, dar e, šimtai tūkstančių žmonių žūs. Asado vaidmuo ateitėje. Na, aš manau, kad Sirijos gyventojai turėtų priimti sprendimą dėl to, ką daryti su Asadu. Ir Sirijos iniciatyvos, e, pavyzdžiui, pasiūlymas sukurti. The, nacionalinės vienybės vyriausybę, kurioje būtų atstovavime vis, visoms Sirijos bendruomenėms ir kurdams, ir šeitams, ir sunitams. Be abejo, aš nekalbu čia apie islamo vyriaus, valstybę, nes jie ko gero nenorės dalyvauti tokioje vyriausybėje. Ir visi turi dalyvauti šiame procese. Asadas atstovauja maždaug pusę gyventojų arba bent jau kontroliuoja tiek žmonių, nes jisai akivaizdžiai kontroliuoja 50 procentų visos teritorijos. Negalime to pamiršti, nes matome, kad po ketverių metų da, a, jokios naujos vilties neatsirado. Situacija tik blogėja. A, bet vienai per kitaip reikia žengti tą žingsnį ir kurti tą vyriausybę, kad situacija būtų sprendžiama. Darybos su ISIS. Jie nesidarės su mumis, jei mes nesidarėsime su jais. Tai yra teroristų grupuotė, apie tai yra pasakyta jungtinių tautų rezoliucijoje, bet pažvelgite į mano ranką. Aš spaudžiu ranką ir e, Miloševičiui, ir Sadamui Huseinui, ir kitiems žinomiems diktatoriams. Man yra te, tekę spausti jiems ranką ir mano mama ko gero nesididžiuotų tuo, bet man reikėjo su jais dėrėtis. Tuomet, kai tie žmonės, diktatoriai kontroliavo padėtį tam tikroje teritorijoje. Ir aš manau, kad humanitarinių požiūrių uh, Junktinės tautos turėtų būti visuomet pasiruošusios dėrėtis su visais, jie, nuo, su visais žmonėmis, nuo kurių priklauso humanitarnė kitų žmonių padėtis. Nors šiuo metu neketinama pradėti dėrybų su jais. Irakas. Taip, Irakas yra įsitraukęs į visą šį procesą tiek, kad net kai kur nebeliko sienas tarp Sirijos ir Irako. Man yra tekę dirbti Irake ir aš puikiai atsimenu, kad tai, ką mes šiandien vadiname ISIS, Islamo valstybė, savo metu buvo Zakavio ir kai kurių kitų žmonių vadovaujama grupuotė, kuri pasinaudojo tuo, kad sunitų bendruomenė buvo labai nusivylusi dėl to, kad Irako vyriausybė jų visiš, juos visiškai išstumė. Ir buvo, jie buvo taip nusivylę, kad jie netgi prisijungė prie Al-Qaidos. Ir žinote, kad Irake klaidų buvo padaryta labai daug. Ir, ir iš Irako tie patys žmonės pasitraukė po to į Siriją, po to vėl sugrįžo į Iraką. Tai yra svarbi grandis. Ir negalima to pamiršti. Nestabilumas Sirijoje tik tai paskatins nestabilumą Irake ir atvirkščiai. Ar galima pasitikėti Asadu, jei mes su juo dėrėsimės? Na, svarbia, didžiausia problema šiame konflikte yra, konflikte yra nepasitikėjimas, nes niekas nieko nepasitikė. Ir aš tikiuosi, kad ateis išaus diena, kai mes galėsime pradėti diskusijas. Ir tai gali atsitikti tuomet, kai ir Asadas ir opozicija supras, kad jie negali laimėti konflikto. Ir tuomet mes galėsime suvaidinti savo vaidmenį, galėsime susidinti žmonės prie vieno darybų stalo ir ieškoti tuomet kažkokio sprendimo. Maskva. Ar galima būtų uh, pritraukti daugiau Sirijos opozicijos atstovų uh, į dėrybas. Taip, aš tikėjusi, kad tai bus įmanoma. Ir tam tikrą prasme mes praradome galimybę. Jei vyriausybė būtų pasiūliusi nutraukti ugnį Alepo mieste prieš susitikimą Maskvoje, tuomet man atrodo, kad daugiau pozicijos atstovų uh, būtų linkę dalyvauti susitikime Maskvoje, nes jie pamatytų, kad e, vyriausybė, vyriausybė galime pasitikėti, nes jie iš tikrųjų nori sumažinti smurtą. Ir aš manau, kad e, visiškai dar nepraradome tos galimybės aktyviau įtraukti daugiau pozicijos atstovų. Aš kalbu apie tuos žmonės, kurie supranta, kad reikia dėrėtis net ir su tais, e, kurie yra tavo priešai, pabėgėliai. Pabėgėlių klausimas yra dramatiškas. Su Antoniju Gutieris Ženevoje visai nesiniai mes apie tai kalbėjome ir Sirijos pabėgėlių iš Sirijos skaičius šiandien jau viršyje pabėgėlių iš Afganistano skaičių. O man yra tekę dirbti Afganistane ir man tuomet atrodo, kad pabėgėlių buvo tiesiog nesuskaičiuojama galybė. Libija. Man Libijoje yra tekę taip pat dirbti. Ir situacija Libijoje šiandien yra maždaug tokia, jei, jei jungtinės Amerikos valstijos turėtų, pavyzdžiui, priimti savo teritorijoje šimtą milijonų pabėgėlių. Maždaug taip galima būtų palyginti, apibriežti situaciją Libijoje. Na, turi prisipažinti, ponė Vargėcijo, kad man nėra žinoma apie tai, kad pabėgėlių stovyklose aktyviai veikia islamo valstybės e, propaguotojai. Vienintelė vieta, kur man yra tekę matyti e, tokių dalykų, yra Libija. Anustra tenai veikė ir tai sukėlė nemažai problemų ir destabilizavo padėtį. Bet be abejo, situaciją reikia atidžiai stebėti. Didžioji pabėgėlių iš Sirijos dauguma yra žmonės, kurie bėgo nuo vyriausybės pirmiausia, nes jie jos bijojo. Ir tai yra pabėgėliai, pažeminti, o e, siriečiai yra išdidus žmonės, juos pažemino ir jie dabar bijo sugrįžti į e, e, savo tėvynę. Ir daug tarptų žmonių yra žmonių su aukštuoju įsilavinimu ir jie ne, negali surasti darbo šiuo metu. Krikščionių ir mažumų padėtis Irake ir Sirijoje. Ta padėtis mus iš tikrųjų labai neramina ir ieškodami sprendimo e, tinkamo Sirijai ir Irakui turime atsižvelgti krikščionių padėtį. Žinome, kad ne tik Islamo valstybė, bet ir Anustra puola krikščionių bažnyčias ir bet kokia taikos formulė Sirijoje turėtų apimti ir krikščionis, ir visas kitas e, e, bendruomenės, įskaitant ir levitus. Ir už, dėl to tarptautinė bendruomenė ir jungtinės tautos uh, patikino alavitus, kad ieškodami tos uh, taikos formulės Sirijai niekus jų nepersekios, kad jų, jie dalyvaus uh, tame procese. Mes iš tikrųjų turime pasimokyti iš praeities. Kiekvieną kartą, kai mes kalbame apie situaciją Sirijoje, visuomet aš girdžiu iš savo pašnekovo, kad reikia daryti viską, kad išvengtume klaidų padarytų Libijoje. O tai reiškia, kad mes turime ieškoti politinio sprendimo kuo skubiau. Aš negaliu jums dabar pasakyti, kodėl Libijoje mes nesugebėjome surasti politinio sprendimo. Nes akivaizdu, kad jeigu būtume jį suradę, tuomet e, šiandien ir neturėtume e, ir ISIS, ir kitų kovotojų. Ir šiandien mes matome, kad sunku dėrėtis ne dėl padėties konkrečiame mieste, pavyzdžiui, Alepė, nes tenai tam, kad galima būtų dėl kažko susitarti, reikia kalbėtis su 18 įvairių grupuočių. Istorijoje kol kas bus parašyta, kad mes praradome galimybę taikiai spręsti situaciją Libijoje. Esu dirbęs Irake ir aš prisimenu labai gerai ir daug kas apie tai kalba. Tai yra tai, kad didžiausia mūsų klaida buvo uh, sunaikinti pagrindinę instituciją. Tai yra kariuomenė. Uh, Ir tie, e, tarp e, ISIS kovotojų šiandien yra labai daug buvusios Irako Respublikos kariuomenės e, kariškių. Ir todėl mes suprantame, kad kad ir kas, kad ir kokia bus surasta taikos formulė, Sirijoje mes turime padaryti viską, kad nebūtų sužlugdytos pagrindinės šalies institucijos, kad nesitiktų taip kaip Irake. Ar Sirijos opozicija šiandien rodo vienybės ženklus? Na, mes galime tik tai to tikėtis. Problema yra ta, kad įvairius regiono žaidėjai remia skirtingas opozicijos grupės, nes e, tos regionų grupės turi savo interesų ir dažnai opozicija atstovauja e, tam tikrai interesų grupiai. Bet panašu, kad opozicija vis labiau supranta, kad jie turi daryti viską tam, kad jie įveiktų tą susiskaldimą ir kad nusiųstų žinę tarptautiniai bendruomeniai, kad jie yra vieningi. Ir mes pamatėme šiokių tokių ženklų to tikslo link kairę. Nes ir mums taip pat reikėtų žinoti, kad mes galime dėrėti su patikimu ir vieningų e, pašnekovų. Manau, kad jie jau tą supranta, bet galime, mes galime dar labiau juos paraginti e, siekti tos vienybės. Turkija. Turkijos e, siena su teritorija, kurią kontroliuoja ISIS, yra 900 km. Vienas milijonas šeši šimtai tūkstančių pabėgėlių atvyko į Turkiją. O tai be abejo turės savo padarinių ir todėl Turkija turi aiškiai suvokti, kokia yra situacija ir suvokti, gali būti, koks gali būti Turkijos vaidmuo. Ir iš žiniasklaidos pranešimų, apie kuriuos yra žinoma tikriausiai ir jums, kad Turkija dabar jau supranta, kas yra parašyti rezoliucijose 2170 tai ir 2178. Tai yra draudimas remti bet kokias teroristų grupuotės. Bet man atrodo, kad mes dabar jau matome, kad Turkija yra susirūpinusi dėl to, kad pas ją atvyksta, jau atvyko daugiau nei milijonas pabėgėlių. Iš kur? Iš Sirijos, iš Alepo miesto regioniniai veikėjai. Taip pat turime suprasti ir Saudo Arabijos poziciją, kad yra svarbu ir kitų regiono valstybių vaidmuo. Joms, aišku, nerima kelia labai situacija Sirijoje ir tas faktas, kad sunytų dauguma buvo nuniokota tos reakcijos, vyriausybės reakcijos, kai, o pradžia buvo taikingas sukilimas, kuris tapo smurtiniu ir sukėlė per, pernelyg didelę baisę reakciją. Tokį taip ir yra šiandien. Kaip galime įsivaizduoti, kad alavitai, e krikščionis ir sunitai e galėtų dirbti kartu? Reikia to siekti. Tai yra vienintelė formulė tokia šalyje kaip Sirija, kur jie gyveno kartu, tačiau buvo tam tikras disbalansas tarp bendruomenių. Nu? Turime dirbti. Pažvelkime į e Libaną. Libanas yra taip pat e, neįtikėtiną mozaiką ir sugebėjo išgyventi, nepaisant to, kad yra įvairios bendruomenės, nuo Malonito iki Hezbollah. Tačiau jie rado tą mamus vivendį, netobulą, bet tikrai įspūdingą. Neturime neįvertinti nepakankamai siriečių sugebėjimų. Jeigu E, jie nebus spaudžiami siekti karinio rezultato, kuris pasireiškia iš įvairių pusių. Ir vietoj to suintame juos prie stalo, kad jie rastų Sirijos sprendimą, kaip libaniečiai yra suradę tarptautinės bendruomenės ir jungtinių tautų pagalbą. Ir jie ras jį. Kitaip bus e, chaosas regiono nuo Libano iki Turkijos, iki Jordanijos, e, Sirijos žlugimas ir ISIS e, pajėgos prie viduržėmio jūros pakrantės. Ar dalis paramos opozicijai pateko įsis rankas? Taip, ko gero, ar jėga, ar kaip nors kitaip, arba dėl to, kad tam tikra dalis opozicijos e, atsigrėžė į islamo valstybės pusę. Tai tam ir tam tikra dalis ginklų ir įrangos suteikti tai vadinamai nuosaikiai opozicijos daliai buvo galbūt prarasta mūšių metu, tačiau didžiausia islamo valstybės ginklų dalis. Tai yra rado tos ginklus, kaip pasitraukė tam tikros e, sukelių pa, pajėgos palikusios ginklus. Taigi aš nekalbėsiu čia apie e, kažkokius tai iš, iš kur gauti tie ginklai, per Jungtinės valstijas, bet iš, iš Mosulo tai nemaža dalis. E, vienas žmogus, kuris buvo arabas, sunitas, kuris pasakė, kad tikros vyriausybės legitimumo ateitis yra susijusi su jų trauktimi ir vystimusi. Jeigu kalbėsime apie šios du dalykus, sunitų, šeitų, kurdų, alavitų, krikščionių įtraukimas ir ne, neskiriant nieko, neturėsime islamo valstybėje vietos ar jokiai kitai grupiai, kuri teroristų vardu sakytų, kad toks būdas turėtų būti panaudojamas spręsti problemas. Atminkime vieną iš pro, klaidų po Bonos konferencijos dėl Afganistano. E, Tekas tas, kad nebuvo pralaimėjusiųjų, puštūnai nebuvo pakankamai atstovaujai ir dėl to jie tapo pažeidžiami talibano prasme. Jie atėjo ir pasakė, mes jumis pasirūpinsime, neturime uh, E, palengvinti tokios formulės įsigaliojimą, nes tuomet tokiems kaip e, Islamo valstybė ar kitiems ant e, sidabrinės lakštelės suteikiama galimybė tokią situaciją pasinaudoti. Labai sąžiningas man buvo užduotas klausimas, ponė, jūs teisus. Kaip, kaip aš galiu galvoti, kad žmonės, kuriuos aš gelbiu, E, kurias aš laikai geriausiais e, darybininkais, Kofi Ananu, pavyzdžiui, mm, Nobelio premijos laureatų ir Nahabrahimi. E, kodėl aš dabar turėčiau sugebėti ką nors kitaip padaryti? Aš visiškai negarantuoju to, tačiau po 43 metų darbą jungtinėse tautose, konfliktinėse zonose, žinau vienintelį dalyką. Jungtinės tautos negali leisti būti nesvarbia organizacija yra, ir tiesiog tuleisti rankas. Tai, tai buvo Srebrenice, Ruandoje ar kur kitur. Todėl tiesiog sakyti, kad tai yra neįmanoma misija ir nuleisti rankas, e, leistų nesažininga. Ar aš pasieksiu kokio skirtumą, aš nežinau, bet aš stengsiuos. Kiekvienos krizės metu yra galimybė. Ir e, priemęs šią užduotį, e, po 43 metų patirties aš galėjau rasti priežasčių e, pailsėti, tačiau priimdamas šią užduotį aš jaučiau vieną dalyką. Islamo valstybės atsiradimas šioje srityje yra baisi krizė, bet tai yra taip pat ir galimybė mums visiems mobilizuotis e, visoms šalims Sirijoje ir kitiems proga suprasti, kad kovojant e, tą kavą, ar mes nesuteikėme galimybės pabaisai e, laimėti. Ar tai, manote, nerūpi Asadui, Saudo Arabijai, Rusijai, ar jums valstijoms? mums visiems. Taip, ar mes galime panaudoti tą aspektą, kad rastume galimybę ir priversti žmonės galvoti apie kažką kitą. Įsivaizduokime, kad yra užšaldyta karo veiksmai Alepe ir abi pusės nustautų apšaudyti vieną kitą. Ir įsivaizduokite, tik tai islamo valstybė čia įsikištų. tarptautiniai koalicijai tuomet būtų labai lengva e, atkreip, e, atakuoti tuos, kurie nori laimėti toje srityje. Jeigu visi vienas su kitu kovoja, tai e, islamo valstybėje labai lengva na, palaukti ir to laiko, kada bus palanku pulti. Ar konfliktas gali išsiplėsti iki Libano? Taip, jau yra baisių signalų ta prasme. Ir tik tai didžiulis e, Libano politikų atsparumas leido to išvengti. Tačiau situacija buvo pajanga. Kalbėdamasis su ministru pirmininku supratau, kad buvo momentų, kai net e, jie buvo labai buvo arti to konflikto išplėtimo į Libaną. Tačiau sprendimas, kad, kad tai neįvyktų Libane, yra konflikto sprendimas Sirijoje ar iniciatyvų, jungtinių tautų iniciatyvų paketas veiks, ar Alepo sprendimas veiks. Taip, mums reikia paskatų žmonėms Alepe ir kitur, kad jie suprastų, kad jeigu bus užšaldytas konfliktas, taip ir įvyks. Jeigu Alepe nebus nutraukta ugnis ir bus atidėliojama, galbūt e, mums pavyks tai padaryti kitur. E, žmonės juk turi įtaką, nes jiems jau yra nusibodę, jie yra pavargę, jie gali pasakyti, o nusrai Alepe, jūs nesutinkate su ugnies nutraukimu, tačiau jeigu jūs šaudysite vieninteliai, jūs sustabdysite maisto tiekimą, vandens tiekimą, ko mes laukiame ir net to e, Anusra negali leisti pabaigai. Na, nėra e, auksinės formulės. E, misija galbūt ir neįmanoma, bet ją reikia vykdyti. Finans, Financial Times laikraštėje buvo rašomas, buvo įspausdintas jokingas straipsnis, kur buvo sakoma, kad e, sveitingiausias ir sunkiausias pasaulyje darbas yra mano. E, apie sunkiausią darbą pasaulyje, o mano darbas buvo šeštoje vietoje. Nu, tai reiškia, kad turbūt šis darbas yra gana sudėtingas, bet negalime nuleisti rankų. Ačiū. Bueno, quiero darle personalmente. Noriu asmeniškai Jums padėkoti už tai, kad e, taip e, išsamei atsakėte į visus mūsų komiteto narių klausimus, nepalikęs ne vieną neatsakyto. jau kurį laiką mes, e, e, jau senokai mes e, taip pat vėl nesikeitėme nuomonėmis ir aš tikiuosi, kad jūs sugebėsite pasiekti apčiopiamų rezultatų, kurie bus naudingi visam regionui. Dar kartą dėkoju, kad atvykote. Tik dabar skelbėme pertrauką iki 17.30.

Vamos a dar comienzo a la sesión. Esta sesión la estamos haciendo con. Pradėkime e, šį posėdį, bendrai posėdį su vystimasi komitetu. Linda Makevinš šalia manęs sėdi, vystimasi komiteto posėdžio pirmininkė ir kartu pirmininkaus šiam posėdžiui. Sustiksime su ponu Jan Ilijas, jis yra Junktinių tautų generalinio sekretorius pavaduotojas ir labai džiaugiuosi galėdamas mūsų tarpą pasveikinti poną Ilijas. Ar yra problemų su vertimu? Palauksime kurį laiką, taigi dar kartą džiaugiuosi galėdamas pasveikinti mūsų tarpę pana Elijas, jungtinių tautų generalinio sekretorijos pavaduotoją. Mums didelė garbė, kad jūs lankydamasis Europos parlamente sustinkate su mūsų abiem komitetais. Taip pat noriu pasveikinti mūsų salėje ES ambasadorių prie jungtinių tautų. ES ir jungtinės tautos institucinių lygių bendradarbiavo. Šis bendradarbiavimas sustiprėjo per praėjusius metus, ypač e, bendrai dedat pastangas krizėms suvaldyti ir konfliktams spręsti, mes esame suinteresuoti šį bendradarbiavimą. Stiprinti prieš kurį laiką jungtinės tautos ėmėsi įvairių iniciatyvų, 2015 metai bus jungtinėms tautoms labai svarbus, bus iš naujo įvertintos pastangos užtikrinti taiką, išlaikyti taiką konfliktų regionuose taip pat įgyveninti 1325 fintutų rezoliuciją moterų taikos ir saugumo tema 2015 metų tikslai susiję taip pat su klimato, kova su klimato kaita ir šie metai bus lemtingi jungtinių tautų ateičiai, todėl būtina ryštingai įgyvendinti patvirtintus sprendimus. Pone Elijas būtų uh, būtume jums dėkingi, jeigu pristatytumėte jungtinių tautų poziciją susijusią su tinkamu minėtų tikslų įgyvendinimu ir priemonėmis, kurių ketinate imtis, taip pat norėtume, kad pasidalintumėte savo, mintis, savo mintimis apie konfliktą rytų Ukrainoje ir galimus sprendimo būdus, tačiau dabar steiksiu žodį kolegijai McEwan, kuri taip pat bendra, bendra, bendra pirmininkavė su manimi šiam posėdžiui, kadangi yra vystimosi komiteto pirmininkė. Ačiū labai džiaugiuosi galima dalyvauti šiame bendrame AFET ir DEVE komitetų posėdėje. Norėčiau uh, pakartoti sveikinimo žodžius jums nes klausimai, kuriuos svarstysime, yra svarbus ne tik užsienio reikalų, tačiau ir vystimosi komitetui. Jeigu teisingai suprantu, pan Hartingas, ES ambasadorius jungtinėse tautose taip pat dalyvauja posėdį. Taigi sveiki atvykę. Jums taip pat, kaip panas Rūso minėjo, 2015 bus labai svarbus jungtinėms tautoms, kadangi vyksta įvairius procesai, kuriuos Europos parlamentas labai atidžiai stebi. Kovo mėnesį jungtinės tautos e, rengs konferenciją e, dėl padėties Japonijoje susijusius su avarija brandalinėje gainėje. Taip pat e, vyks konferencija dėl tvarių vystimosi tikslų ir vystimosi komitetas labai intensyviai rengėsi šiai konferencijai per pastarosius keletą mėnesių kartu su kolegomis iš jungtinių tautų. Taip pat e, gruodžio mėnesį Paryžiuje vyks jungtinių tautų e, klimato kaitos konferencija ir šie metai bus lemtingi pasirenkant vystimosi politikos tolesnę kryptį, žvelgiant toliau į ateitį. Taigi mums yra labai svarbu kalbėti apie ES pasiekimus vystimosi politikos kontekste, e, siekiant užsibrėžtų tūkstantmečio vystimosi tikslų. Jūs, kaip jungtinių tautų generalinio sekretoriaus pavaduotojas, dedate tinkamas pastangas, e, kad ir jungtinių tautų lygių ES rūpinių tikslai būtų įgyvendinami. Taigi nekantri laukiame jūsų minčių. Ačiū abiems komitetų pirmininkams su e, pagerbtas šiuo kvietimu atvykti Europos parlamentas susitikti su Europos žmonių rinktais atstovais. Jūs taip pat atstovaujate organizacijai, kuri pasaulio mastu yra labai svarbi. Jums tenka labai svarbus vaidmuo užtikrinant taiką ir saugumą, e, gyvenant vystimosi politikos ir žmogaus teisų politikos tikslus, taigi aš dabar pasidalinsiu su jumis e, savo mintimis būtent e, šiuose trijose srityse. Manau, kad šiandien gyvename e, pasaulyje e, tuo metu, kai tarptautinės institucijos, e, kaip ir nacionalinės institucijos, laiko tam tikrą egzaminą. Taigi žmonėms turime suteikti tai, ko jiems labiausiai reikia, tiek kalbant apie taiką ir saugumą, tiek apie vystimas į žmogaus teisės, nes ant kortos pastatytas institucijų, e, kurios buvo sukurtas užtikrinti žmonių geroje patikimumas. Aš visuomet savo kišenėje turiu jungtinių tautų hartiją nuo 92 metų, tai yra 12 leidimas hartijos. Todėl visuomet verta prisiminti šios hartijos pirmosius tris žodžius. Tai yra, mes esame žmonės ir žmonėms mes turime tarnauti. Ir pagal tai turėtų būti vertinama mūsų atskaitomybė ir atsakomybė. Besikeičiant e, politiniai situacijai pasaulyje drastiškai informacijos ryšių ir e, ryšių technologijos plėtra, didėjantis e, migracijos mastai, urbanizacijos mastai, e, terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo dažnai sąveika ir didėjanti grėsmė dar labiau padidina mūsų atsakomybę siekiant žmonėms naudingų mūsų veiklos rezultatų, nes aš manau, kad e, šiomis aplinkybėmis mes galime pasiekti tikrai nemažai užsibrėžtų tikslų, ypač siekiant užtikrinti moterų teisės, nes dabartinėmis aplinkybėmis moteris, manau, kad įgaus tiek teisų, kiek yra nusipelniusios įgauti jau prie kurį laiką. Kalbant apie jungtintautų darbo tvarkę, mes ją sudarėme tokiu būdu, E, kuris, manau, būtų priimtinas jūsų parlamentui. Pagrindinis principas, kad be vystimosi nebus taikos ir be taikos nebus vystimosi ir taip pat nebus galima užtikrinti žmogaus teisų ir teisės viršenybės principo laikymosi. Ir tai yra sudėdamosios tarptautinės darbo tvarkės dalį, sudėdamiai ramščiai, jeigu vienas ramštis bus silpnas, tai visa struktūra bus silpna. Aš dalyvau sustikimuose, kuomet prasidėjo Darfūro krizė ir puikiai mačiau, e, e, kokią įtaką karas daro vystimuisi ir kaip žmogaus teisų pažeidimai veikia visuomenė. Taigi visi šie dalykai, visi šie klausimai turi būti sprendžiami tuo pačiu metu. Kai buvau studentas, dėstytojai sakydavo, kad pirmiausia e, būtina taika, po to vystimas, po to žmogaus teisės. Ne. Visi šie dalykai turi būti užtikrinami vienu metu, nes jie yra neatsiejamai tarpusavį susiję. Esu su Slovakijos buvusiu užsienio reikalų ministru šiomis temomis diskutavęs, kuomet kartu dirbome jungtinėse tautose. Didžiausias iššūkis taikos ir saugumo srityje mano vertinimu yra <clears throat> susijęs su Sirija. Jūs šį klausimą jau aptarėte, taigi neskirsiam daugiau laiko, mano kolega ir draugas Stefans Demistūra apie tai su jumis išsamei diskutavo. Tai palyginčiau su infekcija, kurią užsikrėtė visas pasaulis ir e, tai, kaip nuo šios infekcijos kenčia žmonės, e, piliečiai ir kaip tai neigiamai atsiliepia bendrai saugumo situacijai ir kaiminių šalių geroviai, ypač Libano. Prieš mėnesį lankiausi Libane kas ketvirtas Libano gyventojas dabar yra iš Sirijos. Su Beiruto universiteto studentais buvau susitikęs, pusė iš jų buvo iš Sirijos ir didžiulį spaudimą patiria mokymo įstaigos įdarbinimo e, sistema. Ir e, puikiai matote, kokią grėsmę kelia islamo valstybės plėtra. Taigi saugumo taryba turi būti patvirtinta atitinkama rezoliucija. Laktaras Brahimi ir prieš jį Kofi Ananas dėjo daug pastangų, tačiau jie neturėjo pakankamai e, galimybių, jėgų fizinių ir kitokių, kad galėtų tinkamai atlikti savo darbą, jie viešai tą pripažino, taigi turime spręsti tas didžiulio masto humanitarnės krizės, kurias patiria pasaulis taip pat ir Afrikoje. Yra krizės žydinių ir svarbiausia išvada galėčiau padaryti vertinamą situaciją Afrikoje, kad būtų galima vertinti regioninėme kontekste. Aš tarpininkavau 2007-2008 metais Darfūro daryboms ir e, dalyvaudamas tame procese padariau, priejau išvados, kad e, negaliu E, tik tai su Sudanu kalbėtis, turiu kalbėti su Čado, Libijos, e, Eritrėjos atstovais. Ir e, tam, kad greičiau susadinti prie darybų stalo Darfūro vyriausybės ir opozicijos atstovus. Taigi visus konfliktus reikia vertinti regionime kontekste ir tą pat pasakysime ir apie situaciją Kongo demokratinėje respublikoje ir kai tik jungtinės tautos nuo taikos palaikymo perėjo prie e, diskusijų, politinių procesų, į kurias įsitraukė kaiminė šalis, buvo pasiekta šiokia tokia pažanga, tačiau darbo dar yra likę labai daug. Taip pat pirmininkė minėjote e, Ukrainos krizę e, ir tai yra E, tą galima palyginti su besitvenkiančiu e, debesiu ir e, kyla grėsmė, kyla rimto pilietinio karo grėsmė ir aš tikiuosi, kad sugebėsime priboti šią žalą, nors ir taip jos mastas yra pakankamai didelis. Tačiau tikrai kyla grėsmė, kad šis konfliktas išplis ir į aplinkinius regionus ir Todėl e, šį konfliktą reikia vertinti taip pat rimtai kaip ir Sirijos konfliktą ir taip pat e, rimtai kaip ir dėrybas dėl e, Irano brandolinės programos bei Irano dalyvavimas sprendžiant Sirijos konfliktą. Taigi dėt, reikia dėti visas pastangas tam, kad <clears throat> tas konfliktas, jo eskalacija neįgautų uh, katastrofinio masto. Kitas klausimas, kuris yra labai svarbus, pirmininkai e, McEvan, yra e, antrasis ramstis, tai yra vystimosi lygmo rinktinėse tautose. Mes dabar rengiame uh, naujos kartos tikslus, jie bus parengti iki rugsėjo mėnesio tūkstantmečio vystimosi tikslai buvo labai svarbus, nepaisant to, kad dabar reikia pereiti prie kito skurdo mažinimo lygmens, tačiau dar turime toliau dėti pastangas ne tik mažinami skurdą, tačiau taip pat ir užtikrindami tvarumą. Mūsų karta, galbūt pirmoji, kuri turim tai galvoti apie šios planetos sveikatos būklę ir apie jos ateitį. Galbūt gyvenime visuomet galime, žmogaus gyvenime visuomet galime turėti planą B, tačiau planetos gyvenime plano B nėra. Todėl tvarumo aspektai turi būti įtraukti į visus mūsų veiksmus ir sprendimus kuriuos priimsime nuo šiol. Taip pat tikiuosi, kad mes užtikrinsime teisės viršenybę ir institucijų svarbą vystomosios politikos kontekste. Aš esu Švedijos atstovas, kuri, Švedijos, kuri kartu su kitomis Šiaurės Europos šalimis buvo vienas skurdžiausių Europoje ir mes sugebėjome sukurti e, gerovę, investuodami į infrastruktūrą, į švietimą ir į tinkamą institucijų veiklą. Ir aš manau, kad tai yra būtina prielaida kovojant su skurdu ir užtikrinant, siekiant tvarios e, ateities. Ir todėl turime siekti savo pastangų testinumo. Šiuose darybose mūsų laukia daug iššūkių ir pagrindinis iššūkis yra susijęs su e, finansavimo e, ieškojimu e, vystamosios politikos kontekste, nes Afrikos, Azijos, Latino Amerikos šalis teigia, kad kovos su klimato kaitas rytyje finansavimo planas siūlomas yra labai geras, tačiau šios šalis pasigėna konkrečių įsipareigojimų finansuojant vystoma bendradarbiavimo politika ir e, Pone Makeivin minėjo, kad Liepos mėnesį bus rengiama konferencija ir joje matysime, ar vystamosios politikos, vystamas bendravimo kontekste galėsime rasti finansavimo šaltinių ir sprendimų. Teigiama, kad investicija į kovą su klimato kaita kartu reiškia ir investicija į skurdo mažinimą. Taip jau yra, dažniausiai vertinant, pavyzdžiui, atsinaujinančius energijos šaltinius. Šie du aspektai yra labai svarbus, tačiau taip pat reikia ieškoti naujų finansavimo priemonių, besivystančių šalis jų ieško ir reikia galvoti apie neįprastas e, vystumo bendradarbiavimo finansavimo priemonės turime vertinti pavyzdžiui, e, galimybės pastelgti pensijų fondus, privatų sektorių, mobilizuoti nacionalinius išteklius e, turime <clears throat> vertinti taip pat ir e, buvusio par prezidento Beki vadovaujamas darbo grupės veikla, kuri stebi ir vertina nelegalius finansų srautus ir tai, kad iš Pietų Afrikos per metus yra 50 milijardų eurų e, pervedama pinigų į kitas šalis, taip pat reikės spręsti mokesčių priebėgų e, problemą. Miniu visus šios aspektus iš anksto, nes manau, kad e, reikia jau dabar ruoštis šiai konferencijai ir jeigu ta konferencija nesibaigs e, sėkmingai, tai rugsėjo mėnesį turėsime problemų šios tikslus bandydami gyvendinti. Paskutinės mano mintis būtų susijusios su, su žmogaus teisėmis generalinis sekretorius Vankimūnas ir aš prieš kurį laiką gavome ataskaitą, kurio buvo vertinamas paskutinis Šrilankos karo etapas. Ir e, kolegos padarė išvadą, kad jungtinės tautos sistemingai nesugebėjo įvertinti to, kas vyko tuo metu e, Šrilankoje. Ir e, todėl mes turime imtis rimtų veiksmų, kad sugebėtume tinkamai vertinti padėtį ir jungtinėse tautose yra netgi tam skirta atitinkama specialioji programa, siekiant, kurios tikslas yra užtikrinti žmonėms tinkamas arės gyvenimo sąlygas ir užkirsti kelią masiniams, masiniam žiaurumui, žmogaus teisų pažeidinėjimui, todėl mes dažniau nei anksčiau jungtinių tautų saugumo taryboje svarstysime konfliktus ir e, situacijos, kurios galėtų sukelti masinius žmogaus teisų pažeidinėjimus ir žiaurumus. Ir tikrai mes negalime kartoti anksčiau darytų e, klaidų ir neturime leisti savo patekti į tokią padėtį, negarantuoju, kad sugebėsime visiškai to išvengti ateityje, tačiau žmogaus teisų pažeidinėjimas yra pirmasis simptomas, į kurį būtina įsiklausyti, e, nes po jo prasideda rimtesnio masto konfliktai. Ir būtent e, todėl daugiau dėmesio reikia skirti prevencijai, kas yra labai svarbus jūsų parlamento jungtinių tautų saugumo taryba <clears throat> pradeda imtis veiksmų, e, kai jau dažnai būna per vėlų ir nėra iki nėra priemonių iki prasidedant konfliktui ir nėra numatyta priemonių po to, kai konfliktas baigėsi ir reikia numatyti atitinkamus etapus. Būtent e, šioje šviesoje aš matyčiau jungtinių tautų veiklos reformą ir mums yra labai svarbu gyventi rimtą programą susijusią su konfliktų užkardimu, su jų prevencija Taip pat e, mes e, turėtume visuomet pasitelkti regioninį požiūrį vertinant atskirus konfliktus. Taigi tiek būtų mano žanginių minčių. Dėkoju pirmininkams už galimybę su jumis susitikti. Aš tikrai labai aukštai vertinu Europos parlamento veiklą ir tikiuosi, kad Europos parlamentas ir Europos Sąjunga bus jungtinių tautų partneriai užtikrinę taiką, saugumą ir žmogaus teisų, pagarbą žmogaus teisėms bei e, vystimo ir bendradarbiavimą. Ačiū, pradėsime diskusijas. Turime nemažai suregistravusių kalbėti, o kalbėjimo laiką iš karto apribosime iki dviejų minučių. Labai e, prašau neviršyti tų dviejų minučių. Pirmasis klaus pons Plenkovičius. Thank you very much, Chairman. Mr. Elias. Ačiū, panė pirmininkė. Pone Elison, aš puikiai atsimenu, kaip jūs dalyvavote gyveninant stabilumo paktą pietričių Europai ir e, tuomet jums sako didžiulė atsakomybė. Aš esu delegacijos ryšiams su Ukraina pirmininkas ir jūs suprantate, kad Jūs minėjote klausimus, kurie yra aktualūs e, daugumą Europos parlamento narių ir mes matome, kad jungtinės tautos kol kas neįtin aktyviai dalyvauja Ukrainos konflikte ir prieš metus vos vos saugumo taryboje buvo balsuota už rezoliuciją dėl būtinybės išsaugoti Ukrainos teritorinį vientisumą. Ir matome, kad įvykiai klostosi, klostosi dabar. Ką Jūs manote apie jungtinių tautų didesnį dalyvavimą sprendžiant uh, agresijos paskatintą konfliktą uh, Ukrainoje ir akivaizdu, kad jei mes nepritaikysime tų pirmųjų jungtinių tautų hartijos žodžių, mes, jungtinių tautų tautos, tuomet mes vargu ar galėsime spręsti situaciją Ukrainoje. Ponas Guerrero Salom. Ačiū, ponė Elison. Dėkuoju Jums už tai, kad Jūs entuziastingai dirbate. Uh, Ir jūs labai taip pat estringai e, kalbėjote apie tai, kad mes turime padėti žmonėms, kuriems mūsų pagalba yra reikalinga. Bet aš norėčiau pakalbėti štai ką. Pastaruoju metu mes matome, kad e, tuomet, kai mums reikia reaguoti į humanitarnės krizės, mes turime vis mažiau mažiau pinigų humanitarniai pagalbai. O krizių šiandienos pasaulyje mes matome labai daug pagalbos maistų programos mažinamos būsto suteikimo programos taip pat yra menkai finansuojamos. Kaip mes galėtume įtikinti valstybės skirti daugiau pinigų tam, kad galima būtų padėti humanitarinių nelaimių ištiktiems žmonėms? Ir antras klausimas. Jūs taip pat kalbėjote, kad reikia investuoti į geras institucijas. Ir čia galima paminėti jungtinių tautų reformą. Demokratinės valdysenos ir stabilios valdysenos kriterijus yra nepaprastai svarbus, ypač kai mes kalbame apie skurdo pažįstas valstybės. Kaip galima būtų juos skatinti? Dėkoju ponui Elisonui už tai, kad jisai pas mus atvyko ir aš norėčiau jūsų paklausti. Kaip galima būtų, kaip galima būtų reaguoti į neseniai Europoje įvykusius dalykus, kai žmonės kalbėjo apie neapykantos kurstimą internete Ir jūs taip pat minėjote da, žmogaus teisės ir sakėte, kad tai yra nepaprastai svarbu. Ir šiame kontekste norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate situaciją Venezueloje. Tenai akivaizdu, kad parlamentas susidurė su didžiulio opozicija. Ir tenai buvo pasitelkta kariuomenės pagalba ir jį gavo leidimą net šaudyti civilius. Pone Lochbiller, dėkoju. Kai rengėme šią diskusiją, mes gavome dokumentą, kuriame buvo pasakyta, kad jūs galėsite mums taip pat papasakoti ir apie tai, kaip šiuo metu įgyvendinama Junktinių tautų rezoliucija numeris 1325. Tai yra rezoliucija skirta moterų dalyvavimo įtvirtinant taiką. Ir rezoliucija buvo parengta po to, kai buvo atliktas tyrimas kurio išvados buvo labai įdomios ir svarbios. Bet tas pats tyrimas parodė, kad jungtinės tautos nepakankamai aktyviai dalyvauja mažinant e, smurtą pagrystą e, lyties principu. Gal jūs galėtumėte pakomentuoti tą tyrimą ir taip pat paminėti, kaip ES galėtų jums padėti geriau gyvendinti minėtą rezoliuciją ponia Gomes. Labai malonu Jūs matyti, ponia Elison. Jūs esate Junktinių tautų generalinio sekretorijos pavaduotojas ir todėl norėčiau Jūsų paklausti, kaip vyksta saugumo tarybos reforma. Aš atsimenu, kai aš tenai dirbau, daug kas kalbėjo apie neterminuotą darbo, trukmės darbo grupę, kuri buvo skirta reformai nagrinėti. Ir neseniai Niderlandų užsienio reikalų ministras e, dar kartą iškėlė tą klausimą. Ar manau, kad ES taip pat galėtų paraginti konkrečias, uh, imtis konkrečių reformų Nes Sirija, ko gero, yra geriausias pavyzdys to, kad jungtinės tautos e, atsidūrė aklavitėje. Tai buvo mano pirmasis klausimas. Dabar antrasis klausimas. Aš visiškai jums pritariu ir manau, kad iš tikrųjų mums reikia su Afrika kalbėti apie nelegalų lėšų nukreipimą nuo vystimosi klausimų ir panaudojimą kitais tikslais. Mes praeitą, praeitais metais apie tai kalbėjome ir tikėjomės, kad jungtinės tautos parems mūsų pastangas, nes ES mes po LuxLeaks e, skandalo pradėjome kalbėti apie netinkamą lėšų panaudojimą ir manau, kad mes čia galėtumėme taip pat praplėsti savo darbą ir su Afrikos šalimis. Ir paskutinis dalykas. Jungtiniams tautoms taip pat nepavyko Šrilankos spręsti problemų, bet nepamirškime ir e, Libijos, nes jungtinės tautos taip pat turėtų prisimti atsakomybę už tai, kas įvyko e, Libijoje, nes e, jungtinės tautos nesugebėjo sukurti tinkamų saugumo struktūrų. Ir būtent dėl to mes šiandien turime tą, ką turime. ir jungtinės tautos ir Europos Sąjunga dažnai pasirinka kažkokias šalis, kuriuoms skiria ypatingą dėmesį, nepaisant to, kad tenai vadovauja bjaurūs režimai, kurie engia savo žmonės. Ir aš galvoju, pažiūrėjau, apie Etijopiją. Aš manau, kad mes turėtumėme e, rimtai pasvarstyti, ar tinkamas yra mūsų požiūris į tokias šalis. E, jame mums tai iš tikrųjų rūpi prevencija. Pone Hautala, ačiū, ponė pirmininkė, aš dėkoju ponui Eliasen už labai įkvepiančią kalbą ir jūsų entuzijazmas iš tikrųjų yra būtent tas dalykas, kuris mums šiandien yra reikalingas. Aš esu čia. Aš taip pat žinau, kad jūs prisidėjote prie to, kad teisės viršinybės principas būtų įtvirtinamas tarptautinėje sistemoje siekiant tūkstančio vystimosi tikslų. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs vardėtumėt kaip blogiečius ir kaip geriečius e, šioje srityje. Įgyvendinant tūkstantmečio vystimosi tikslus, buvo pastebėta, kad būtent dėl nepakankamo skaidrumo, dėl nepakankamo teisės viršinybės principo uh, mums e, ir nepavyko kai kur pasiekti tų tikslų. Taigi, kaip jūs, e, e, kaip jūs matote teisės viršinybės principo vaidmenį vystimosi srityje? Ponas Tyr. Dėkoju, jūs kalbėjote, kad labai svarbu, kad, kad labai svarbu vaidmenį vystimosi srityje vaidina integraciją skatinančios institucijos. Ir aš jums visiškai pritariu. Mes norime, kad tokios institucijos būtų skatinamos ir kartu norime, kad naujoji sistema būtų taikoma ne tik besivystančiam šalims, bet visoms jungtinių tautų šalims. Bet tą padaryti nebus lengva, nes kai kurios svarbios jungtinių tautų narės yra besivystančios šalis, jų ūkis nuolatos auga jos įgyvės daugiau politinio svorio, tačiau jų institucijos žengia atgal. Taigi, kaip galima būtų spręsti šią problemą pasitelkiant jungtinės tautas? Ponas Penseri. Dėkoju, dėkoju ir už tai, kad jūs pas mus atvykote. Aš norėčiau paminėti du klausimus. Pirmiausia, Mes matome, kad pasaulyje šiuo metu vyksta labai svarbus geopolitiniai pokyčiai. Ir e, niekas negalėtų paneigti, kad e, nemažai šiandienos konfliktų atsirado būtent dėl to, kad e, mes atsisakėme tam tikrų principų Nuo 1989 metų daug kas pasikeitė ir tuomet, aš manau, jungtinės tautos turėjo suvaidinti tą uh, kelrodį žvaigždės vaidmenį. Ir panašu, kad mes jau praradome bet kokius orientyrus, nebežinome, ką reikėtų daryti. Uh, Ir galima būtų be abejo bandyti tos konfliktus spręsti regioninių lygmenių, bet e, nepamirškime, kad e, pasaulis yra globalus, todėl jungtinės tautos, manau, turėtų aktyviau veikti pasaulyje. Ir antras klausimas. Aš manau, kad e, mes šiandien pastebėme ir tam tikrą prieštaravimą, kurį reikėtų spręsti. Teisės atsiranda tuomet, kai šalis sėkmingai vystosi. Bet e, dažnai matome, kad e, žmogaus teisės yra aukojamos siekiant ekonominio augimo. Pavyzdžiui, tai yra akivaizdu iš to, kas vyksta Kinijoje ir Rusijoje. Taigi, kaip galima būtų e, ištaisyti šią situaciją, kad galima būtų ir atvirtinti žmogaus teisės ir sėkmingai plėtoti savo ūkį. Aš taip pat norėčiau užduoti Jums klausimą. Aš kalbėsiu apie vakarų Saharą. Kaip Jums atrodo, ar ateis laikas, kai galima bus suteikti tautų apsisprendimo teisę vis, visoms tautoms, tam, kad galima būtų visiškai atsisakyti kolonijinio paveldo. Pane Čibalios, dėkoju. Dėkoju, aš džiugiuosi, kad jūs minėjote konfliktus ir konfliktai yra labai svarbus veiksnys jūsų darbe. Ir jūs minėjote, kad mes turėtume viską daryti, kad užkardytume galimus konfliktus. Europos parlamentas galėtų vaidinti svarbesnį vaidmenį prevencinėme darbe. Ir jūs tą minėjote. Ir minėjote ir dar vieną dalyką. Sakėte, kad mes net, neturime kitos planetos, kurioje galėtume gyventi. Bet juk tai taip pat yra susijęs su prevencija. Nes pažvelkime į tai, kas vyksta Arkties regione. Matome, kad klimatas keičiasi, tačiau tai nereiškia, kad mes, bandydami prisitaikyti prie pokyčių, turėtume veikti taip, kad dar labiau paskatintume e, tolesnius pokyčius. Ir aš manau, kad tai yra klausimas, apie kurį reikia daugiau kalbėti. Ponas Papareido. Ačiū pirmininkė panas Pereira. Dėkuoju, aš norėčiau pasveikinti generalinės sekretorijos pavaduotoją pas mus atvykusi. Jūs kalbėjote apie vystimosi finansavimą. Aš pranešime rengiu prane, parlamente rengiu pranešimą apie vystimo bendradarbiavimo finansavimą po 2020 metų. Jūs savo kalboje minėjote labai konkrečius tikslus, labai konkrečius skaičius ir kalbėjote apie ateitį. Ir todėl mano klausimas bus toks. Ar buvo Adis Abebos konferencijoje rasti kokie nors sprendimai? Kaip jūs įvertintumėt lūkesčius dėl ES įnešo? ir kokius signalus jūs šiuo metu pastebite? Ar donorai, tai yra mūsų partneriai, ar rodo, ar rodo jie kokių nors ženklų, kad jie gali aktyviau dalyvauti vystymosi procese? Dėkuoju. Ponas Buchnė. Ačiū, ponė Eliasson, kad pas mus atvykote ir sutinkate atsakyti mūsų klausimus. Norėčiau grįžti prie dešimties metų sukaktuvių rezoliucijos 13.125 per tą laiką, ypač pastaruoju metu, moterų padėtis kai kuriuose šalyse dramatiškai pablogėjo. Noriu priminti, kad kiekvieną dieną Šrilankoje šimtai tamilų moterų ir mergaičių yra privartaujamas dažniausiai kariškių, galiu priminti padėtį Egipte, kur didėja prievarta prieš moteris, ypač prieš krikščionių moteris, kurios yra grobiamas, niekinamas, už jas reikalaujama išpirka, jeigu išpirkos negaunama, jos yra nužudomos arba panaudojamos kaip uh, uh, prie, prekybai žmogaus organais ir praktiškai Egipto vyriausybė nieko nedaro, netgi toleruoja tokią situaciją ir mums yra labai sunku susigaudyti. Kalbant apie tai, kokiu veiksmu reikėtų imtis, galbūt galėtumėte mums padėti. Dėkuoju visiems kolegams už tai, kad jūs neviršite jums skirto laiko. Dabar turime pakankamai laiko tam, kad išklausytume atsakymus į pateiktus klausimus. <clears throat> Labai ačiū man turbūt nepavyks e, labai ištime atsakyti jūsų labai svarbus e, klausimus ir sugadinti jums jūsų vakarienę. Pabandysiu kalbėti trumpai ir gaustai jūs apie išsakytas problemas. Jungtinių tautų dalyvavimas Ukrainos krizėje nėra toks e, aktyvus, kaip norėtume kaip ir aš apibūdinau problemas dėl saugimo tarybos rezoliucijų dėl Sirijos, tai dar daugiau apie tai galima pasakyti, kalbant apie Ukrainą. Tačiau bus svarbus balsavimas Generalinėje asamblėjoje, kur bus aiškiai iškeltas klausimas dėl e, sienų nepažeidimo ir teritorinio ventisumo. Tai yra aiškus pareiškimas dėl Ukrainos ir Krymo. E, Generalinis sekretorius ir aš visada mes e, esame palankus geriams sprendimams. Kaip žinote, kovo pradžioje lankiausi e, Ukrainoje e, prieš Krymo įvykius. Generalinis sekretorius dažnai kontaktuoja su tiek Rusijos, tiek Ukrainos lyderiais. Mes labai noriai imamės šio vaidmens, jeigu yra gerų sprendimų poreikis, e, ką pripažintų abi šalis ir kitos e, suinteresuotos šalis, mes pasiryžę dalyvauti. Tačiau tą tarpu mes, aišku, aktyvus humanitarinėme fronte, jau turime didžiulę programą ir dėja ta programa turi didėti ir didėja. Ir aišku, įtraukiant ir žmogaus teisų stebėsiną. Taip pat mes kontaktuojame su SBO vienoje Tačiau tai e, yra tam tikri jungtinių tautų veiksmų apribojimai, nes neturime bendrų e, saugumo tarybos e, numatytų veiksmų ir patvirtintos krypties. Humanitarinė krizė užima didžiulę mūsų darbo dalį ir didžiąją dalį mūsų išteklių, įskaitant ir valstybės narės, aišku. Aš e, dėkoju Jums už klausimą, tikiuosi, kad Jūs sugebėsite pasiūsti solidarumo signalą Jūsų rinkėjams savo šalyse, nes yra daug kančių pasaulyje. Libane gruodžio mėnesį mačiau, kad pasaulio maisto programa turėjo sustabdyti savo veiklą tiekant maistą žmonėms, kuriems reikia e, maisto kasdien. E, mus, mes esame pažeidžiami ir tai matosi iš visų iš pavyzdžių. Aš buvau kažkada e, krizinės pagalbos koordinatorius. E, dabar tai daro Valoreimas ir jos ištekliai sudaro 30-40 procentų to, ką mes reikiamų poreikių. Pažvelkime į Sirijos poveikis tiek Sirijoje, tiek kariminėse šalinse. Man atrodo, viso reikalingos sumos 88 milijardai dolerių. Tai yra didžiulė suma. Mums reikia sugebėti mobilizuoti išteklius. Tačiau reikia visų pirma panaikinti priežastis sukeliančias tą situaciją. Ir nepakliūti į tą nuolatinį humanitarinės pagalbos poreikį. Reikia, kad žmonės galėtų grįžti prie normalaus gyvenimo. Reikia sukurti galimybę žmonėms grįžti namo, normalizuoti savo gyvenimą. Reikia sieti tą humanitarinės pagalbos teikimą su rehabilitacija, su at, normalaus gyvenimo atkūrimu, nes e, kitaip humanitarinė pagalba pareikalaus milžiniškų išteklių. Ačiū už jūsų paramą Mm, mums sukuriant geras institucijas, tai yra labai svarbu iškelti vieną aspektą, kuris susijęs su santykis tarp, e, tarp gerų institucijų ir stabilumo, nes, kaip jūs sakėte, šalis, kurioje silpnos arba institucijos arba jos neegzistuoja iš vis, yra silpna šalis, kai kuris atvejais žlugusi šalis. Jeigu šalis yra žlunganti ar žlugusi, ji yra taip pat ir pavojinga, nes kyla pilietinio karo pavojus o, ir regionės krizės pavojus. Geriausias indėlis, kurį šalis gali padaryti šiandien, yra pasirūpinti savo piliečiais, įtraukti juos ir sukurti institucijas, kurios garantuotų padorų gyvenimą. Tai bus gerai ne tik jūsų žmonėms, tai bus ir tarptautiniai taikai ir saugumui gerai norėčiau pažvelgti viską iš kitos perspektyvos. Sakyčiau, kad tarptautiniai sprendimai, tarptautinės formulės, klimatas, migracija, tie pasauliniai klausimai. Taigi, šiandieną pasaulyje geras sprendimas slypi mūsų, yra, yra mūsų šalių nacionalinio intereso dalis asmeninis klausimais, kuriuos turime dabar spręsti yra mūsų visų kiekvienos šalies interesas. Svaizduokite, koks būtų pasaulis, jeigu visi pasaulio parlamentai, e, žurnalistai, žmonės sakytų, mums tai reikia pasaulinio sustarimo, nes tai atspindi mūsų nacionalinį interesą. Dažnai mes dalinėme viską į nacionalinius interesus ir pasaulinius interesus. Ir tai galima daryti ir čia, šiame pastate. Aš negaliu pakankamai kalbėti apie neapykantos nusikaltumus internetus, internete. Aš matau tą tik tai per tam tikrą atstumą. Manau, kad tai šiaip jau atspindi klasikinę žodžio laisvės e, viena vertus e, ir kultūrinės pagalbos tradicijų, pagarbos tradicijoms e, iš kitos pusės dilemą tačiau nenorėčiau e, detaliau apie tai kalbėti, turėčiau būti geriau pasirengęs, kad e, diskutuočiau apie tai su jumis. Ta pati galiu pasakyti apie Venezuelą, nes to šalies situacijos e, detaliai nesaku, nes ji yra saugumo tarybos narė, išrinkta didelę daugumą ir patikta kaip kandidatė Latino Amerikos šalių, tačiau pagal tai, ką sakiau anksčiau, mes nebijome kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus. E, matysite, kad jungtinės tautos vis dažniau aiškiau apie tai kalbės. Kaip mūsų žmogaus teisų įgaliotinis Ženevoje e, kalba, matote, kad mes e, ir toliau sieksime, kad žmogaus teisų taryba turėtų aišku vaidmenį. Aš pamenu iš pradžių, kad mūsų reputacija buvo nukentėjusi, tačiau turint e, periodinį peržiūrą pranešėjus, e, taryba iš tikrųjų įgauna autoritetą ir tikiuosi, kad e, jie ir toliau dirbs tą kryptimį. Rezoliucija 1325 yra labai svarbus mūsų darbo aspektas - moterų įgalinimas. Ne tik taikos kūrimas, taikos palaikymas. Rengėme naują peržiūrą, ne tik taikos peržiūros, ties kurią dirbame iki pavasario, iki vasaros taip pat. Numatome 13.25 rezoliucijos peržiūrą ir išvada yra, kad tam tikra pažanga yra, tačiau jos labai mažai. Aš tarpininkau šešiuose konfliktuose pasaulyje. Niekada nesusidūriau su moterimi kitoje darybų stalo pusėje. Mano delegacijoje visada buvo moterų. Darfūrė mes atsivežėme 25 moteris. Deja, jos grįžęs namo turėjo tam tikrą kainą sumokėti. Deja, čia klausimas ne tik kurti tai, ką ją palaikyti, tačiau susidurime su smurtu, organizuotų, organizuotų sisteminių smurtų prieš moteris. Tai yra karo veiksmai, baisus karo veiksmai. Kai dėl paskutinio klausimo, Atrodo, kad yra tam tikra konkurencija elgtis kuo brutaliau tarp ekstremistinių grupuočių. Atrodo, jos tiesiog stengiasi viena kitą pralenkti. Ir e, reikėtų minti, kad tai yra daroma tendencingai siekiant e, įbauginti. E, tos grupuotės nori, kad mes bijotume, kad mes dairytumėmės ir įtarinėtume vieni kitus. Toks yra jų ketinimas. Jų ketinimas yra skaldyti ir mažinti mūsų demokratinės visuomenės vertę ir grožį. Nori, kad mes e, reaguotume per smarkiai ir net būtume tokia visuomenė, e, kokią mes norėtume būti. Tai yra didžiulė provokacija. E, saugumo tarybos e, reforma, na, čia sudėtinga pozicija mane stumėte kaip sekretariato e, narys, aš negaliu kalbėti kaip e, e, apie saugumo tarybos reformą, kaip buvęs Švedijos užsienio reikalų ministras galbūt galėčiau, bet ne kaip generalinis sekretoriaus pavaduotojas. Galiu pasakyti, kad tos reformos reikia, nes šiuo metu ateičiai jį turi reformuotis, kad būtų reprezentatyvesnė viso pasaulio atžvilgių. Tai yra bendrai suprantama. Antra, noriu pasakyti, kad saugumo taryba daugiau negu kad šalto karo metais, na, tikiuosi, kad šaltas karas nebegrįž, turėtų būti labiau darybinė organizacija. Jeigu turi teisę vetuoti, tai turi pasaulio bendruomenės suteiktą dovaną toms penkioms pasaulio valstybėms. Tai yra dovana ir atsakomybė e, ieškoti bendrų sprendimų. Aš sakyčiau, kad veto panaudojimas tokiu būdu yra nesėkmė, kai panaudoji veto tam, kad pasakytum, nepavyko sutarti dėl rezoliucijos. Todėl aš manau, kad saugumo taryba turėtų pamiršti šaltojo karo sindromą, kai veto priimamas kaip normalus sprendimas. Ne. Jie turėtų pasakyti, kad mes turime pareigą sutarti dėl sprendimo, sutarti dėl formulės, o nenuleisti rankas. Jeigu leisite man pajokauti, sakyčiau, kad katalikų bažnyčios e, pavyzdys, kai renkamas popiežius, nėra blogas, kai kardinalai uždaromi E, Siksto koplyčioje ir vien tik tai, kada išėjai e, pamatomi balti dūmai, einantis pro kaminą, galima sakyti, kad jiems pavyko, galbūt tai yra neblogas modelis. Na, bet aišku, daugiau apie tai nekalbėsiu. E, slapti finansų, finansų srautai. Dėkuoju Jums už mūsų darbo parmą Manau, kad yra gėda, kad 50 milijardų e, pabėga kasmet iš Afrikos, tuomet, kai reikia finansavimo jos vystimuisi. Prevencija. Na, Libija, Libija yra labai svetingoje situacijoje. Galbūt buvo galima daugiau padaryti prevencijos prasme. E, dabar vyksta labai svarbios darybos Ženevoje su mūsų atstovu Leonu, kuris anksčiau yra dirbęs Europos Sąjungai. Tikimės, kad vis daugiau e, šalių įsijungs į šį politinį procesą. Problema yra baisiai sudėtinga, ypač dėl to, kad yra ir ekstremistų judėjimų, e, kuriuos sunku pasiekti, netgi galbūt neįmanoma jų pasiekti. Taip pat aš tikiuosi, tikiuosi kad ES ir toliau e, rems atsakomybę saugoti principą Mums reikia jūsų balso dėl šio principo, kuris buvo patvirtintas Generalinė asamblėje 2005 metais. Tai mums padės dirb, dirbti ir žmogaus teisų fronte, ką minėjau savo žanginėje kalboje. Manau, kad kalbėjau apie institucinės teisės viršenybę. Na, yra čia tiek daug aspektų. Norėčiau priminti jums kad rugsėjo 25 dieną 2012 metais įvyko labai svarbus jungtinių tautų susitikimas e, su 43 valstybių ir vyriausybių vadovais, kuomet teisės viršenybė buvo įtraukta kaip vystomasi darbo atvarkės principas, taip pat saugos, e, taikos ir saugumo e, principas. Manau, kad reikia atnaujinti šį dokumentą. Jis apima viską. Tai yra ir kova su korupcija, moterų teisė, vaikų teisės, E, geros teisinės sistemos. Vienas faktas, kuris e, tiesiog pribloškia. Man atrodo, šimtai milijonų žmonių pasaulyje, kurie negali įrodyti, kad jie egzistuoja. Tai reiškia, jie negali balsuoti, negali registruotis, neturi gimimo sertifikatų. Tai reiškia, kad jie neegzistuoja. O tai yra įstatymų viršinybės aspektas. Man labai sunku suprasti, Kodėl ta prasme supriešami šiaurė ir pietus? Tai yra juk gyvybė, gyvenimo orumo klausimas. Todėl reikia užtikrinti pastangų tesnumą. Kaip jūs, jūs esate pasakėte, pasakė, institucijos yra, yra tikslas, o teisės viršenybė yra priemonė. Taip pat čia yra svarbi ir žmogaus teisų perspektyva. Turime pripažinti, kad žmogaus teisės taip pat įtraukia ir ekonominės ir socialinės teisės. Kai šalis Afrikoje, Latino Amerikoje mano, kad pilietinės teisės ar žmogaus teisės yra pilietinės, e, politinės, tai e, ne, tai yra ir socialinės, darbo teisė, ir ekonominės teisės. Turime kovoti, kad jos būtų universalios. E, Šiuokinėme pasaulyje atsiranda naujų spragų, ne tik e, spragos tarp, skirtumai tarp šiaurės ir pietų. Jos yra universalios, skaitant ir socialinės bei ekonominės teisės. Uždavėte labai svarbų klausimą apie vienpolarinį ar daugiapolarinį pasaulį, regioninį, ar globalinių aspektus. Aišku, kad galime kalbėti apie tai valandą, nors aš to nedarysiu. Man atrodo, kad reikia sistemos, kuomet būtų prisimama atsakomybė įvairiais ligmenimis. Šalyje yra vietos ligmuo, daugelis šalių šiolkinėme pasaulyje nėra pakankamai įtraukiančios, nes pamirštama yra periferija. Taigi, po to pakilama į nacionalinį e, lygmenį, po to e, regioninį ar žemyninį, kaip e, jūsų atstovavimas lygmo. Ir po to turime pasaulinį lygmenį. Ir čia kalbant apie kitos kartos tikslus, jie turi būti svarbus tiek pasauliniu, regioniniu, nacionaliniu ir vietos lygmeniu. Gyvename pasaulyje, kuomet nebėra skirtumo tarp įvairių dimensijų. Negalime jų per daug skirti norint geresnio pasaulio, turime matyti, kad mūsų atsakomybė e, egzistuoja visais ligmenimis. Aš nenorėčiau, kad e, jungtinės tautos būtų laikomas pasaulinė vyriausybė, nes norėčiau pasakyti, kad e, jungtinės tautos vadovauja ten, kur jos gali vadovauti, kur mums valstybės suteikia tokius galiojimus. Tačiau Kartais e, jungtinės tautos gali būti katalizatorius, kad, kiti galėt, kad kitus įgalintų veikti. Mums reikia ne tik pasaulio banko, regionių banko, reikia ir nacionalinių institucijų, reikia didžiulės mobilizacijos. Taigi Esu buvęs vizituojančių Upsalos e, universiteto profesoriumi ir todėl per daug kalbų nesakiau taisyklių, tačiau jau atrodo, mano laikas baigėsi. Man atrodo, atsakiau į, daugelių, į daugumą klausimų, nebent norėtumėte, kad dar prateščiau savo pasisakymą, bet šiaip tai jau galiu baigti. Um, our... Uh, yeah. Labai ačiū, kadangi vertėjai turi baigti darbą, tai turime ir posėdį baigti laiku. Manau, kad e, tikrai išsamei atsakėte į klausimus susijusius su įvairiais klausimais ir labai sudinga apibendrinti visą informaciją. Tačiau klausydamasi jūsų galiu pasakyti, kad tarptautinė bendruomenė 2015 pradėjo nelabai sėkmingai. Tai teroristinis išpolis Paryžyje tebesitėsinti krizė Sirijoje, problemas artimuosiuose rytuose, krizės Afrikos, kai kuriuose regionuose, Sudane, pavyzdžiui, humanitarnės pagalbos krizė, nepakankamas finansavimas ir visi kiti rimti iššūkiai. Tačiau jūs mums dar kartą patvirtinote jungtinių tautų įsipareigojimus siekiant e, šių užsibrieštų tikslus, siekiant užtikinti pagarbą e, žmogaus teisėms. Ir e, aišku, daug kartų buvo minimas įvairios rezoliucijos, tačiau esmė yra ne rezoliucijos, ne tie 69 tikslai yra. Bu... Tikslas turėtų būti atsižvelgti į žmonių problemas, pabandyti jas spręsti ir jungtinių tautų paskirtis turėtų būti tokia, taigi abiejų komitetų narių vardu norėčiau dar kartą Jums padėkoti, kad atvykote su mumis susitikti, nekantri laukiame tolesnių susitikimų su jungtinių tautų institucijų atstovais, kadangi su šia organizacija mes labai glaužiai bendradavome, taigi ačiū labai pabaigai noriu pranešti, kad e, vasario 9 dieną vyks neeilinis e, užsienio reikalų komiteto posėdis Strasbūrė 19 val. vakare. Šį posėdį baigiame.